Buongiorno a tutti, io penso che si debba cominciare. Labas rytas, manau, kad reikėtų pradėti. Anglų kalba vertimas transliuojamas antru kanalu, sako pirmininkė. Taigi manau, kad reikia pradėti darbą, nes 10 val. lygiai turime balsuoti. Šiandien rytą pas mus lankosi labai garbingas svečias. Tai yra e, ministras Sinkevičius. Jis yra Lietuvos susiekimo ir telekomunikacijų ministras. Ir, aišku, e, šiuo metu pirmininkaujančios e, tarybai šalies atstovas. Ministras pas mus lankysis 40 minučių. Ir norėčiau jį dar kartą pasveikinti mūsų komitete. Manau ir tikiuosi, kad Lietuvos pirmininkavimo pusmetis bus naudingas, aš esu tuo įsitikinusi, o mūsų ITRE komitetas kitą pirmadienį vyks į Lietuvą. Tai bus mūsų pirmoji kelionė, jums pirmininkaujant jūsų šalį. Ministrė, žodis jums maždaug dešimčia minučių. Prašom. Dėkoju Jums, gerbiama pirmininkė, gerbiami nariai. Noriu padėkoti už man suteiktą galimybę pristatyti Jums Lietuvos pirmininkavimo prioritetus telekomunikacijų srityje. Norėčiau pradėti savo pranešimą padėka Airijai, iš kurios mes perėmėme pirmininkavimą ir mano kolegai ponui Rabite ir jo komandai, kurie su jūsų visų pagalba ir palaikymu sugebėjo pasiekti reikšmingą pažangą, svarstant visai Europai svarbius klausimus. Kaip žinia, Lietuva yra pirmoji iš Baltijos valstybių, kuriai tenka atsakomybė pirmininkauti ES tarybai. Mažiau nei prieš dešimt metų, tai yra 2004-aisiais, mūsų valstybės istorijoje įvyko svarbus pokytis ir Lietuva tapo visą teisę Europos šeimos nare. Pirmininkavimo metu Lietuva sieks užtikrinti sklandų ir testinį teisėkuros procesą būdama teisinga ir nešališka tarpininkė, kuri įtrauks visus suinteresuotus asmenys į šį procesą. Pripažindami Europos parlamento centrinį vaidmenį ES sprendimų prieimimo procese, savo pirmininkavimo metu sieksime konstruktyvaus, veiksmingo ir abipusiai naudingo bendradarbiajimo Visų pirma, su jumis gerbiami komiteto nariai. Savo pastangomis sieksime sugražinti pasitikėjimą ES ekonomiką, skatinti ekonomikos augimą, užimtumą, bendrąją rinką, užtikrinti finansinį stabilumą ir stiprinti ES kaip pasaulinę instituciją siekiančią atvirumo ir saugumo. Pirmininkaujant tarybai mūsų siekis yra žengti pirmin, kurint patikimą, augančią ir atvirą Europą. Kaip žinote, Airija, Lietuva ir Graikija yra pirmininkavimo trijulė, paskutinė dirbsinti su šia komisarų taryba ir su šiuo Europos parlamentu. Tai reiškia, kad laikas spaudžia, bet to yra daug komisijos pasiūlymų, kuriuos vis dar reikia išnagrinėti dėl kurių turi būti susitarta ir nuspręsta. Todėl mes būrėme su savo trijulės partneriais, siekdami užtikrinti testinumą, aiškių prioritetų nustatymą ir maksimalų veiksmingumą. Telekomunikacijų srityje siekiant patikimos, augančios ir atviros Europos, turėtume sutelkti savo pastangas ties dinamiškos bendros Europos skaitmeninės rinkos kūrimu. Leiskite man paaiškinti, kaip mes siūlome tai daryti. Visų pirma, dirbsime, kad būtų pasiektas ankstyvas tarybos ir Europos parlamento pritarimas transeuropinių telekomunikacijų tinklų gairiams. Ten tele gairių atnaujinta versija buvo patikta tik tai gegužės mėnesio pabaigoje, o jau šiandien jūsų komitetas balsuos šiuo klausimu. Džiaugiuosi, kad mes laikomas to paties požiūrio dėl šio siūlymo. Todėl tikiuosi, kad po šiandien įvyksiančio balsavimo mes galėsime dirbti kartu su jūsų pranešėjų, to, e, ponu Tošenovskį, siekdami pritarimo per pirmąjį svarstymą. Mūsų tikslas yra sukurti pagrindą saugiems, patikimiems ir lengvai atliekamams sandoriams internete Tai skatintų elektroninių paslaugų rinkos plėtrą. Birželį vykusiame transporto, telekomunikacijų ir energetikos tarybos susitikime aš ministrams sakiau, kad elektroninės atpažinties, elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo reglamentas yra mūsų prioritetinė užduotis. Akivaizdu, kad dar daug reikia nuveikti, norint išspręsti šiuos svarbius su šiuo pasiūlymu susijus klausimus, būtent dėl patikimumo, pasitikėjimo ir sąveikiaus principų. Todėl tikiuosi, kad mūsų bendradarbiavimas su jūsų pranešėja ponė Marita Ulkskong gali būti toliau plėtojimas, užtikrinant pozityvų, konstruktyvų dialogą šiuo svarbiu klausimu. Mes pasistengsime užtikrinti, kad taryba būtų pasistumėjusi šiuo klausimu iki to laiko, kai jūsų komitetas balsuos dėl šio pasiūlymo rugsėjį. Taip pat tikimės, kad dar mūsų pirmininkavimo metu mes galėsime pradėti dėrybas su parlamentu siekdami susitarimo per pirmąjį svarstymą. Elektroninės erdvės pažeidinėjimas yra sparčiai auganti grėsmė plintanti už telekomunikacijos sektoriaus ribų. Pastangų šiai grėsmį sumažinti iki minimo privalo būti imamasi ES lygmenių, jeigu norime išsaugoti skaitmeninę ekonomiką ir tinklų ir ypatingos svarbos infrastruktūros objektų pagristumą ir patikimumą. Dėl šios priežasties sieksime pažangos svarstant pasiūlymų dėl tinklų ir informacijos saugumo direktyvas, įvardijant pagrindinės rizikas, iššūkius, galimybės su internetu susijusių problemų sprendime. Taip pat sieksime pažangos taryboje, svarstant pasiūlymą dėl plačiajuošio ryšio dėgymo kaštų mažinimo reguliavimo. Šiuo pasiūlymu numatoma padidinti elektroninės ryšių infrastruktūros plėtros veiksmingumą, sumažinti plačiai juošio ryšio dėgymo kaštus ir paspartinti elektroninių ryšių vidaus rinkos funkcionavimą. Norint užtikrinti išties visapusišką interneto paslaugų prieinamumą, internetinis elektroninis turinys privalo būti prieinamas ir neįgaliesiems žmonėms. Todėl sieksime pažangos, svarstant pasiūlymą, dėl viešojo sektoriaus institucijų, interneto svetainių, prieinamumo direktyvos. Norint užtikrinti tvarę plėtrą Europą 2020 uždavinių, Europos pasaulinės palidovinės navigacijos sistemos agentūros reguliavimo peržiūra yra viena iš svarbiausių mūsų užduočių. Pirmininkaujantį šalis sieks bendro požiūrio šiuo klausimu taryboje. Taip pat labai svarbu, kad dirbtumėm kartu su jumis, ponė pirmininkė, kadangi jūs esate šio reglamento pranešėję. Mes laukiame bendradarbiajimo ir tą darysime su dideliu nekantrumu. Mes taip pat laukiame komisijos siūlymo dėl bendros Europos telekomunikacijų rinkos. Tikimės, kad nustatant šio pasiūlymo užduotis ir pagrindinės kliūtis, kurias būtina pašalinti norint norint sukurti stabilę bendrą skaitmeninę rinką, Komisija atsižvelgs į birželio mėnesį telekomunikacijų taryboje įvykusių politinių debatų metu iškeltas problemas. Taip pat tikimės, kad pastarėjai ministrų debatai įneš svarų indėlį į spalio mėnesį vyksiančią Europos vadovų tarybą. Tai bus puikia galimybė pabrėžti skaitmeninės darbo tvarkės svarbą ES paslaugų rinkai, mažam ir vidutiniai verslui ir sąsajas su ES inovacijų politika. Kartu su Europos komisite Lietuva organizuoja ICT 2013 konferenciją šių metų lapkričio mėnesį Vilniuje. Šioje konferencijoje bus svarstomi klausimai dėl Europos informacinių ir ryšių technologijų politikos. Mes labai tikimės jūsų komiteto nariai susidomėjimo šią konferencija. Baigdamas savo pranešimą, tikiuosi, kad mes pasieksime konstruktyvų ir draugišką dialogą, eidami pirmin ir priimdami šios darbo tvarkės iššūkius. Mūsų sieja bendras tikslas - patikima, auganti ir atvira Europa. Su nekantrumu laukiu, kada pradėsime dirbti kartu su jumis, siekdami šių tikslų. Dėkoju uždėmesi, laukiu jūsų klausimų. Grazie, ministro, per il suo intervento. Labai ačiū ministrui už pasisakymą. Dabar norėčiau suteikti žodį kolegoms. Pirmoji, Pilar de Castillo, ji yra EPP e, koordinatorė šiame komitete. Labai ačiū e, pirmininkė, sveikinu atvykusi ministrą į komitetą. E, aš tikiuosi, kad pavyks puikiai bendratarbiauti su komitetu ir tikiuosi, kad jūs jausitės čia kaip namie ir jeigu kada nors jūs matysite, kad norite pas mus atvykti, e, labai maloniai jūs kviečiame. Yra įvairūs klausimai, kurie dabar mūsų komitete nagrinėjami. Yra labai daug tų klausimų - pramonė, energetika, telekomunikacijos, e, informacijos telekomunikacijų e, technologijos. Ir jūs e, aišku, turėsite būti aktyvūs, kadangi artėja prie pabaigos kadenciją. Turime užtikrinti, kad e, vyks mūsų ryšiai, komunikacija labai gerai. Ir nelikrios kalbė apie tai, kad reikia palaikyti ryšius. E, svarbus yra pasitikėjimo paslaugų klausimas, pasitikėjimo užtikrinimo paslaugų klausimas, taip pat kiti klausimai, kaip jūs sakėte, kiti klausimai, kurie susijęs su šiuo komitetu, pavyzdžiui, palidovų technologijos, ryšių technologijos. Direktyva dėl kibernetinio saugumo, dėl pasitikėjimo užtikrinimo yra nepaprastai svarbi. Ypač galvant apie viešąją nuomonę dabar, ne tik Europoje, ir apie mūsų komiteto darbą. Mes turime labai daug darbų. Vakar kalbėjome, pavyzdžiui, apie debesų kompiuteriją ir e, bandome formuoti parlamento poziciją, tai yra neteisėkuros pasiūlymus, bet šis klausimas yra nepaprastai svarbus. Galvojant apie mūsų ateities kryptį, jos apibrėžimą. Kartais neteisėkuros dalykai yra taip pat svarbus. Jūs ir taip pat minėjote daug svarbių klausimų. Pavyzdžiui, elektroninis identifikavimas ir ryšys su pasitikėjimo paslaugų teikėjais. Ir mes į tuos klausimus turime taip pat žiūrėti ir tą reikės daryti labai greitai, kadangi šiame komitete yra sutarimas, nuomonės kartai skiriasi, tačiau kaip susitarėme, pasiekėme kompromisą komitete, tai, tai yra daug žadantis dalykas. Ir jūs tikriausiai šiais klausimais matysite mūsų gana nuoseklę poziciją greitai. Ir tikiuosi, kad per pirmąjį svarstymą mums pavyks e, susitarti. Kibernetinis saugumas yra sudėtingesnis klausimas. E, tikimybė, kad pavyks jums pirmigaujant susitarti, nebus tokia, nėra tokia didelė, nebus taip lengva. Mes norėtume, kad e, gruodį ar sausį šis klausimas pakliūtų į plenarinę sesiją, bet du komitetas, vidaus e, rinkos komitetas ir šis komitetas žiūri klaus, į šį klausimą. Ir jūs, kaip pirmininkaujant iš šalis, toliau dirbsite šiuo klausimu kibernetinio saugumo ir prašysiu jūsų tą ir daryti, pirmininkaujant, o vėliau taryboje dirbant. Ir dar norėčiau kai ką pasakyti, kai, ką, kai ko paprašyti. Nežinome, ką šiandien po pietų pasakys vicepirmininkė, bet Aš kaip suprantu, jūs norite užtikrinti, kad pateiktas reglamentas būtų baigtas svarstyti kaip galima greičiau ir jums pirmininkaujant. Tai bus jūsų, jūsų pirmininkavimo pastangos. Reikia labai pozityvaus požiūrio, kad tai ir įvyktų. Vilniaus konferencija, jūs e, su komisija ją kartu rengėte. ir e, reikės taip pat su kita pirmininkaujančia šalimi apie tai kalbėti. E, ir tikiuosi, kad jūs tarsi variklis būsite už šių visų klausimų. E, klausimas mano spalį tarybas nagrinės šios klausimus, įžiūrės į skaitmeninę bendrąją rinką, į skaitmeninę darbo tvarkę ir jų tarpusavio ryšį. Ir mūsų komitetas e, vos už gero pusvalandžio balsuos dėl rezoliucijos, kurie atspindės mūsų komiteto poziciją dėl skaitmeninės darbo tvarkės, e, dėl jos ateities. Pavadinimas yra Europos skaitmeninė darbo tvarkė. E, dvitaškis, augimas ir užimtumas. Ir e, kitas pavadinimas laikas pajudėti prieki. It's time to move up again, angliškai. Ir e, tikimės, kad iki rugsėjo šis klausimas pasieks tarybą, jei ne iki spalio. Kitas klausimas įdomus ir svarbus yra roamingas. Apie tai gana aiškiai buvo pasisakyta. Yra ir kitų svarbių sričių, kur mes turime e, veikti greitai. Pavyzdžiui, infrastruktūros srityje. Tai yra susijęs su augimu ir užimtumu taip pat. Yra ir kitos veiklos sritys, kurios labai svarbios. Pavyzdžiui, viešojo sektoriaus e, skaitmeninimas visiškas. Dėl to visi ekonomikos sektoriai taptų labiau dinamiški ir tai nepaprastai svarbu. Dėl to raginu, kad būtų svarstama parlamento pozicija spalio taryboje. Bet e, jauskitės čia kaip namie, kaip sakiau, ir tikimės jūs vėl pamatyti. Dėkui. Dabar ponas Tošenovskis, jis atstovauja ECR frakcijai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Gerbiamas ministrės, sveikinu atvykus į mūsų komitetą. Man labai malonu, kad jūs esate čia ypač dėl to, kad šiandien balsuosime dėl pranešimo, kuris susijęs su internetu, skaitmeninė erdve ir dėl to man dar maloniau Jūs pasveikinti čia šiandieną. Aš esu taip pat įsitikinęs, kaip ir Jūs, kad spartusis internetas yra labai svarbus, nes jis suteikia nepaprastai daug galimybių įvairiausiose srityse, ar tai būtų socialinė sritis, ekonominė. Ir galvojant apie Europos e, pajėgumus, e, užsitikrinti gerą konkurencinę padėtį, nepaprastai svarbu šiam klausimui skirti deramą dėmesį. Pranešimas, dėl kurio šiandien balsuosime, yra susijęs E, su didesniu paketu, tai yra dalis to didesnio paketo susijusiu su sparčiuoju internetu, 9 milijardai eurų. Kaip iš pradžių buvo numatytas sumažinta iki vieno ir reikėtų tuos visus projektus, kurie numatyti, peržiūrėti. Ir yra platesni klausimai susijęs su e, skaitmenė darbuotvarkė, su paslaugomis. Aš jau esu kalbėjęs su kolegomis, kaip mes ketiname dirbti e, šioje srityje ir mes esame patenkinti tuo, kad jūs savo pirmininkavimo laikotarpiu norite baigti darbus. Mes jau daugiau kaip dviejus metus dirbame ir, kaip ir jūs, norėtume, kad būtų e, šis projektas pagaliau baigtas e, spalį ar e, rugsėjo ar, ar, ar spalį, bet tikriausiai spalį komisija turėtų patvirtinti tekstus ir tada mes galėtume siekti jau baigti svarstyti visus klausimus numatytus darbo tvarkėje. Gerbiamas ministrė, aš tikiuosi, kad suprantu, kad šis klausimas yra šiek tiek jautrus, mes labai gerai suprantame, kad e, pinigai, lėšos galimos yra labai sumažintos lyginant su pirminiais pasiūlymais, tačiau reikia siekti palaikyti technologijas e, spartaus interneto ir e, esant dabartiniai ekonominiai situacijai galvojant apie nedidelės finansinės priemonės, tą bus padaryti sunku gana, bet esu su, e, sutinku su jumis, reikia žengti į priekį. Kaip jūs galvojate, aš manau, kad e, galbūt būtų galima padidinti finansavimą šių tikslų siekimui mes turime tam tikrų tikslų ir kaip jūs įsivaizduojate galimybę E, sparčiau vystyti technologijas e, greitojo interneto srityje. Dar kartą dėkoju Jums už vizitą ir nekantriai laukiu rudens ir mūsų tolesnio bendradarbiavimo su Jumis, su Jūsų kolegomis. Po dviejų metų aš esu įsitikinęs, kad mums pavyks baigti spręsti šį klausimą. Ačiū. Grazie, kolega Tosinovski. La parola al kolega Baličytis, prego. Dėkuoju, ponas Balčytis. Mininkė, e, taip pat naudodamasis progą noriu pasveikinti Lietuvos pirmininkavimo pradžią mūsų komitete ir asmeniškai ministrą e, Rimantą Sinkevičių, kadangi aš ministrą pažįstu eilę metų, tikrai nebejoju, kad tai yra geras kolega, didžiulę darbo patirtį visose srityse ir aš tikrai nebejoju, kad jo srities pirmininkavimas bus sėkmingas. Ir aišku, kad skaitmeninė darbo atvarkė yra tik tai nedidelė dalis tų kasdieninių darbų, taip kaip ir mūsų komitete, nedidelė dalis, kalbant apie visą atsakomybės rypti. Čia mano kolegos, ypatingai Dekastilijo, apžvelgė plačiai, politiškai plačiai visą skaitmininės darbotvarkės problematiką, todėl nenoriu kartotis. Tačiau jūs paminėjot vieną dalyką, kad tikrai e, mėgins Lietuva e, užtikrinti didesnį elektroninę paslaugų rinką ir sustiprinti plėtrą. Kaip žinia, didelė dalimi priklauso nuo elektroninio parašo ir kai kuriuose valstybėse šitas klausimas iki šios dienos nėra iki galo įspręstas. Todėl norėčiau, galbūt jūs trumpai galėtumėt paminėti, kokių numato timti žingsnių, kad šitą klausimą įspręstumėt. Ir baigdamas tikrai noriu palinkėti didelį sėkmės jums asmeniškai, komandai ir aišku Lietuvai su šita gana nelengva užduotimi. Ačiū. Grazie, kolega Balicitis. Dėkoju kolegai Balčyčiui, dabar kolega Prodė. Dėkoju ministrė, labas rytas. Labai svarbu, kad esate čia. Iš ties, transporto ir komunikacijų klausimai yra labai aktualūs ir norėčiau paliesti saugumo klausimą telekomunikacijų saugumo klausimą, nes kyla nemažai grėsmių, ypač kai kalbame apie kibernetinį saugumą. Yra daug trikdžių komunikacijų srityje ir reikėtų imtis techniškai techninių priemonių šią problemą įspręsti. Tai turėtų tapti Europos politikos priemonių dalimi ir aš norėčiau pabrėžti, kad kalbant apie kompiuterių tinklą, ir turinio perdavimą informacijos perdavimo kompiuteriniais tinklais. Reikia atkreipti galimybę į šnipinėjimą. Nes kompiuteriai mm, atpažįsta tam tikrus žodžius ir mm, naudojantis tokiamis techninėmis priemonėmis yra e, vykdomas šnipinėjimas turėtumėme užtikrinti kompiuterinių tinklų saugumą. Taip pat yra ir kitų dalykų, kurio grėsmių telekomunikacijų sektoriuje. Aš manau, kad didelį dėmesį reikėtų skirti palidoviniams tinklams. Čia kyla itin didelių grėsmių. dėl e, saulės audrų e, kyla šio tinklo grėsmė palidoviniam tinklui ir aš norėjau būtent e, kad mes kalbėtumėme apie investicijas į mokslinius tyrimus būtent šioje srityje. Juk kalbame apie europinę infrastruktūrą. Ir iš ties europinių lygių šios problemas būtų tikslinga spręsti reikėtų pagalvoti apie finansavimą europinių lygių ir aš esu įsitikinusi, kad infrastruktūra už save atneštų pajamų ir pelno ir naudos labai greitai. Ir manau, kad mes netgi šiuo krizės metu neturėtumėme dvėjoti dėl investicijų į šį sektorių. Dėkoju kolegai Prodžiui, sako pirmininkė. Matau, kad daugiau norinčiųjų pasisakyti nėra. Tuomet suteiksiu žodį ministrui atsakyti į klausimus, prašom. Ačiū, ponė prezidentė. Iš tikro buvo malonu išgirsti parlamentarų komiteto narių labai kvalifikuotas nuomonės apie telekomunikacijų interneto sritį. Ypač pažymėčiau dėl Kastilijo Vera jūs taip plačiai nušvietusi visą komiteto veiklą, problematiką. Tai rodo didžiulę jūsų kvalifikaciją šitoje srityje. E, jūs teisingai paminėjot, kad kadencija eina į pabaigą. Lietuvai realiai pirmininkauti teks keturis su pusę mėnesio rūpjūti visi norėsim turbūt šiek tiek pailsėti, ypač parlamentarai. Darbo tvarkė yra perkrauta, bet jūsų iškelti klausimai dėl pasitikėjimo telekomunikacijų ryšiuose, parašo identifikavimo, kibernetinio saugumo ir kiti dalykai, jie be jokios abejonės mūsų darbo tvarkėje yra Dėl jų mes diskutuosime ir su jumis, ir su visomis ES 28 narimis. Ponas Tešamovski e, iškėlė iš tikro svarbų klausimą ir visi žinome, kad Europos vadovų taryba nusprendė sumažinti telekomunikacijų gairiams skirtą biudžetą nuo 9,2 milijardų eurų iki 1 milijardo eurų. E, bet telekomunikacijų gairės vis dar turi potencialą ryšium su darbo vietų kūrimu, prisidėjimu prie ekonomikos augimo. Pastarieji du faktoriai yra vieningos skaitmeninės darbo tvarkės esmė. Kad užtikrinti e, telekomunikacijų gairių pasiūlymo numatytas kryptis. E, žinoma, turėsim kartu diskutuoti ir tikimės, kad spalio mėnesį turėsim mūsų pirmininkavimo metu galutinį susitarimą. E, gerbiamas e, Balčytis e, klausė iš tikro aktualų klausimą dėl vieningos rinkos kūrimo, pasitikėjimo ir ypač parašo identifikavimo E, planuojamus veiksmus Europo, e, Lietuvos pirmininkavimo metu. Nors tai yra e, kompleksinis ir sudėtingas pasiūlymas pirmininkaujančiai Lietuvai, bet tai yra mūsų aukštas prioritetas. Savo metu, pirmininkavimo metu tęsime Airijos pirmininkavimo pradėtą darbą na, ir sieksime subendrinti valstybių narių požiūris ir tarybos poziciją. Esame pasirengę konstruktyviam bendradarbiavimui su Europos parlamentu, siekiant sparčios pažangos dėl šios svarbaus pasiūlymo. Sveikintina, kad jūsų komitetas planuoja balsuoti dėl šio pasiūlymo gana anksti, tai yra jau rugsėjo mėnesį. Ačiū e, gerbiamas kolega už tokį gražų mano kaip asmens pristatymą. Na ir e, parlamentaras e, Viktorija Prodi dėl, e, kėlė teisingą klausimą dėl elektroninės erdvės saugumo. Iš tikro erdvės pažydinėjimas tampa sparčiai auganti grėsmė, plintanti už telekomunikacijų sektoriaus ribų Pastangų šiai grėsmiai sumažinti iki minimumo privalo būti imtasi ES lygių, jei norime išsaugoti skaitmeninę ekonomiką ir tinklų ir ypatingos svarbos infrastruktūros objektų pagristumą ir patikimumą. Dėl šios priežasties sieksime pažangos, svarstant pasiūlymą dėl tinklų ir informacijos saugumo direktyvos, įvardinant pagrindinės rizikas, iššūkius, galimybės ir su internetiniu susi, saugumu susijusias problemas. Ačiū, ponia pirmininkė. Bene, la ringrazio moltissimo. Ministre, dėkoju Jums už atsakymus. Jeigu daugiau klausimų iš komiteto narių nėra, e, tuomet norėčiau Jums padėkoti už tai, kad atvykote pas mus pirmąjį kartą. Mums suteikite galimybę pirmiausia su Jumis susipažinti ir suprasti, ką ketinate daryti per ateinančius šešis mėnesius, kuomet mes dirbsime kartu, jums pirmininkaujant. Tikiuosi, kad e, greitai vėl jūs pamatysime, o kol kas gal... tikiuosi, kad iš ties dirbsime kartu, spręsdami tuos klausimus, kuriuos šiandien čia minėjome. Ačiū dar kartą, ministrė, ir sėkmės jums ateityje. Bene, ora abbiamo 20 minuti di tempo per noi. Kągi, turime 20 minučių. Ir turėčiau paskelbti 20 minučių pertrauką, tuomet balsuosime 10 valandą. Bene, buongiorno. Proviamo a. Labas rytas dar kartelį. Patikrinkime balsavimo korteles. Pabandykime. Ar visi balsavote? Minutėlė, taip. Gerai, dabar baigiame balsavimą. Per daug EPP balsų. Aš savo balsą atsiimu. Gerai, tuomet galime pradėti balsavimą. Pirmiausia, balsuosime dėl merkis pranešimo. 14 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. 15. Kas už, kas prieš. Patikrinkime elektroniniu būdu. Balsuokime dėl 15 pakeitimo. Per daug EPP. Dviem balsais per daug. Vis dar per daug. Dvidešimt šeši už, dvidešimt trys prieš patvirtinta. Šešioliktas pakeitimas, kas už, kas prieš. Patikrinkime elektroniškai. 16 pakeitimas. Balsavimas baigtas. 22 už, 27 prieš atmesta. Trečias kompromisinis pakeitimas. Kas už, kas prieš patvirtinta, 22 pakeitimas, kas už, kas prieš patvirtinta, 23 pakeitimas, kas už, kas prieš patvirtinta, kompromisinis ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš patvirtinta, 28 pakeitimas. Kas už, kas prieš. Kas susilaiko. Patvirtinta. Kompromisinis įmas. Balsuokime elektroniniu būdu. Dėl 28 pakeitimo pasitikrinkime. Vėl vienu EPP balsu per daug. vis dar vienu EPP balsu per daug. Kas nors ištraukite kortelę. 46 už 4 prieš. Išties patvirtinta. Kompromisinis penktasis pakeitimas. Kas už, kas prieš? Patvirtinta. 32 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 33 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 6 kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš patvirtinta. 35 35 pakeitimo antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta bet turbūt teks patikrinti ir elektroniniu būdu, tai yra balsuojama dėl 35 pakeitimo antrosios dalies. Balsavimas baigtas. 24 už, 23 prieš. Patvirtinta. 36 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Kompromisinis septintasis pakeitimas, kas už, kas prieš patvirtinta. 43 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas laiko patvirtinta. 44 pakeitimas. Norite patvirtinti dėl 43 pakeitimo. Gerai, balsuokime dėl 43 elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas vis dar vienu EPP balsu per daug bet nieko tai nepakeičia, nes 26 už 24 prieš patvirtinta. Aštuntasis kompromisinis pakeitimas. Ne, atsiprašau, sako pirmininkė, 44 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Manau, kad patvirtinta. Aštuntasis kompromisinis pakeitimas. Kas už, kas prieš. Patvirtinta. 49 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patikrinkime dėl 49 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Vienu EPP balsu per daug. Vis dar vienu balsu per daug. Gerai, 22 už, 29 prieš atmesta. Komprom, devintas kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš. Patvirtinta. 53 pakeitimas, kas už, kas prieš. Patvirtinta. Dešimtasis kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš. Patvirtinta. 59 pakeitimas, kas už, kas prieš. Kas susilaiko. Patvirtinta. 60 pakeitimas, kas už, kas prieš. Atmesta. 11 kompromisinis pakeitimas. Norite patikrinti dėl 60 gerai. Balsuojame elektroniniu būdu dėl 60 pakeitimo. Balsavimas baigtas. 28 už, 23 prieš patvirtinta. Atsiprašau, pono turmes. 11 kompromisinis pakeitimas. Kas už, kas prieš. Patvirtinta. 65 pakeitimas. Kas už, prieš, kas susilaiko patvirtinta. 66 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 67 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 12 kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, patvirtinta. 72 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 73 pakeitimas, kas už, kas prieš patvirtinta. 13 kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, patvirtinta. 76 pakeitimas, kas už, kas prieš, patvirtinta. 77 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas laiko, patvirtinta. Patikrinkime dėl 77 pakeitimo elektroniniu būdu. Vėl vienu EPP balsu per daug. Dabar viskas gerai. 21 balsas už, 29 prieš. Atmesta. Septyniasdešimt aštuntas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. Septyniasdešimt devintas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas jūs laiko? Nežinau turėsime patikrinti dėl 79 pakeitimo. Balsuokime dėl 79 pakeitimo. Dvidešimt trys už, dvidešimt aštuoni prieš. Atmesta. Keturioliktas kompromisinis pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaiko patvirtinta. 81 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas laiko patvirtinta. Manau, kad patvirtinta. Atsiprašau, bet turėsime patikrinti elektroniškai dėl 81 pakeitimo. Labai sunku pasakyti, nes dauguma vis mm, keičiasi. Balsuojate už tai prieš. Vėl vienu EPP balsu per daug. Penkiasdešimt balsų už. Bet rankų niekas nekėlė. Patvirtinta. Iš ties labai sunku. 82 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. Kolega nori patikrinti dėl 82 pakeitimo. Balsuokime. Balsavimas baigtas. 29 už, 21 prieš. Patvirtinta. 83 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? kas susilaiko, patvirtinta. 84 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 85 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Patikrinkime elektroniniu būdu dėl 85 pakeitimo. Balsavimas baigtas. 24 už, 24 prieš. Atmesta. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš. Patvirtinta. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš. Patvirtinta. Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. Pirmasis kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš. Patvirtinta. Ketvirtasis, kas už, kas prieš. Kas susilaiko. Atmesta. Penktasis pakeitimas, kas už, kas prieš. Kas susilaiko. Patvirtinta. Šeštasis pakeitimas, kas už, kas prieš. Kas susilaiko. Patvirtinta. Septintasis pakeitimas, kas už, kas prieš. Kas susilaiko. Patvirtinta. Antrasis kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, patvirtinta. Tryliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, patvirtinta. Ir balsuokime dėl viso dokumento. Balsavimas, balsavimą pradedam, prašau. Balsavimas baigtas. Keturiasdešimt devyni už vienas susilaiko. Sveikinu pranešėją. Dabar balsuokime dėl pranešėjo rodė dokumento. Kas už, kas prieš. Pirmasis kompromisinis pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta ir elektroniniu būdu balsuokime. Balsuojama dėl rodė pranešimo. Vieno EPP balsų per daug. Balsavimas baigtas. 51 už. Sveikinu pranešėją kolegą Rodę. Kitas klausimas – Tošinovski pranešimas. Pirmasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko patvirtinta? 24 pakeitimas. Kas už? Atsiprašau, sako pirmininkė. Pirmas, į pirmąjį pakeitimą įeina 21 ir 22 pakeitimai. Taigi pirmą patvirtinome, vadinasi dabar balsuojame dėl 24, kas už, kas prieš patvirtinta, 23 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 25 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta, 26 pakeitimas, kas už, kas prieš, patvirtinta, 27 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 81 pakeitimas, kas už, kas prieš, patvirtinta. 28 pakeitimas, kas už, kas prieš, patvirtinta. 30 pakeitimas ir 29 kartu, kas už, atmesta. 32 pakeitimas, ne, iš pradžių 31, kas už, prieš atmesta. 32 balsuosime atskiromis dalimis. Pirma dalis, kas už, kas prieš patvirtinta. Antra dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 34 pakeitimas, kas už, kas prieš atmesta. 82 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 35 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 36 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 37 pakeitimas, kas už, kas prieš, patvirtinta. 38 pakeitimas, kas už, kas prieš, patvirtinta. 39 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, Patvirtinta 40 pakeitimas, kas už. Kas prieš. Patvirtinta 41 pakeitimas, kas už. Kas prieš patvirtinta. 42 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 43 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 46 pakeitimas kas už. Norite patikrinti dėl 43 pakeitimo, žinoma, prašom balsuojama elektroniniu būdu dėl 43 pakeitimo. Balsavimas baigtas. A1 APP balsų per daug. Vis dar per daug. Taigi 30 už, 20 prieš. Patvirtinta. 46 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. 47 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. 48 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. 40, 50 pakeitimas. Kas už? kas prieš patvirtinta. 51 pakeitimas, kas už, kas prieš patvirtinta. 52 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 83 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 54 pakeitimas, kas už, kas prieš, patvirtinta. 53 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 55 pakeitimas, kas už, kas prieš, patvirtinta. Pirmas kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, patvirtinta. 63 pakeitimas, kas už, kas prieš, patvirtinta. 64 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 65 pakeitimas, kas už, kas prieš, patvirtinta. 66 pakeitimas, kas už, kas prieš, atmesta. Septintas pakeitimas, kas už, kas prieš, patvirtinta. Šešdešimt aštuntas pakeitimas, kas už, kas prieš, patvirtinta. Šešdešimt devintas pakeitimas, kas už, kas prieš, patvirtinta. Septyniasdešimtas pakeitimas, kas už, kas prieš, patvirtinta. Septyniasdešimt pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta 72 pakeitimas, kas už, kas prieš. Patvirtinta 73 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta, 74 kas už, kas prieš, patvirtinta, 76 kas už, kas prieš, atmesta, 75 kas už, kas prieš, patvirtinta, 77 pakeitimas kas už, kas prieš, patvirtinta. Antrasis pakeitimas kas už, patvirtinta, ketvirtasis kas už, kas prieš, patvirtinta, Penktasis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Aštuonisdešimtasis, kas už, kas prieš, patvirtinta. Šeštas, kas už, kas prieš, patvirtinta. Septintas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Aštuntas pakeitimas, kas už. Norim tai patikrinti dėl septinto pakeitimo, balsuokime elektroniniu būdu dėl jo. 25 už, 24 prieš. Patvirtinta. Aštuntasis pakeitimas kas už, kas prieš. Patvirtinta. Devintasis pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. Dešimtasis pakeitimas kas už, kas prieš. Patvirtinta. Vienuoliktasis pakeitimas kas už, kas prieš. Patvirtinta. Dvyliktasis pakeitimas kas už, kas prieš patvirtinta, 13 pakeitimas, kas už, kas prieš patvirtinta, 14 pakeitimas, kas už, kas prieš patvirtinta, 15 pakeitimas, kas už, kas prieš patvirtinta, 17 pakeitimas, kas už, kas prieš atmesta, 16 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, 19 pakeitimas, kas už, kas prieš patvirtinta, 20 pakeitimas, kas už, kas prieš Patvirtinta. Balsuokime dėl visų pakeitimų elektroniniu būdu. Vėl vienu EPP balsu per daug. Keturiasdešimt trys už, šeši susilaiko. Dabar balsuokime dėl visos rezoliucijos. Keturiasdešimt keturi už, šeši susilaiko. Balsuokime dėl tarp institucinių bendradarbiavimo. Balsavimas baigtas. 50 už, vienas susilaiko. Sveikinu pranešėją kolega Tošanovskį. Perkime prie kito darbo atvarkės punkto, prie kito balsavimo. Balsuosime dėl Rubik pranešimo. Pirmasis kompromisinis pakeitimas kas už, kas prieš patvirtinta. Antrasis pakeitimas kas už, kas prieš patvirtinta. Kom, antrasis kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, patvirtinta. Šeštasis pakeitimas, kas už, kas prieš, patvirtinta. Trečiasis kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, patvirtinta. Ketvirtasis kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, patvirtinta. Septynioliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Devynioliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, patvirtinta. Penktasis kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, patvirtinta. Dvidešimtas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Dvidešimt šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš, patvirtinta. Dvidešimt septintas pakeitimas, kas už, kas prieš, Patvirtinta 28 pakeitimas, kas už, kas prieš. Patvirtinta 29 pakeitimas, kas už, Prieš. Atmesta. 30 pakeitimas kas už. Prieš. Patvirtinta. 31 pakeitimas kas už. Kas prieš. Patvirtinta. 32 pakeitimas kas už. Kas prieš. Kas susilaiko. Atmesta. Šeštasis kompromisinis pakeitimas kas už. Kas prieš. Patvirtinta. Septintas kompromisinis kas už. Kas prieš. Patvirtinta. 40 pakeitimas kas už. Kas prieš. Patvirtinta. 41 pakeitimas su žodžiu pateiktų pakeitimu. Kas už, kas prieš, patvirtinta. Dabar 42 pakeitimas. Kas už? Balsuokime dėl 42 pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. Aštuntas kompromisinis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. 48 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 49 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. 50 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. 51 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. 52 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Devintas kompromisinis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? patvirtinta. 57 pakeitimas, kas už, kas prieš, patvirtinta. 58, kas už, kas prieš, patvirtinta. 59, kas už, kas prieš, patvirtinta. 60, kas už, kas prieš, atmesta. 61, kas už, kas prieš, patvirtinta. 62 ir 63 kartu. Kas už, kas prieš, patvirtinta. 64, kas už, kas prieš, Atmesta. 65 kas už, kas prieš. Patvirtinta 66 kas už, kas prieš. Patvirtinta 10 kompromisinis pakeitimas kas už, kas prieš. Patvirtinta 71 pakeitimas kas už, kas prieš. Patvirtinta 11 kompromisinis pakeitimas kas už, kas prieš. Patvirtinta 77 kas už, kas prieš. Kas susilaiko? Patvirtinta. 78 kas už. Kas prieš? Patvirtinta 79, kas už, kas prieš. Patvirtinta 12 kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš. Patvirtinta 82 pakeitimas, kas už, kas prieš. Atmesta 83, kas už, kas prieš. Patvirtinta 84, kas už. Balsuokime e, dviem dalimis. Pirma dalis, antra dalis, kas už, kas prieš Atmesta. Pirma dalis pritarta. 13 kompromisinis kas už, kas prieš patvirtinta. 14 kompromisinis kas už, kas prieš patvirtinta. 92 pakeitimas kas už, kas prieš atmesta. 93 kas už, kas prieš patvirtinta. 94 pasuokime dėl atskirai dėl dviejų dalių. Pirma dalis patvirtinta, antra dalis kas už, kas prieš atmesta. 95 kas už, kas prieš, patvirtinta 96 kas už, kas prieš, patvirtinta 97 kas už, kas prieš, patvirtinta 98 kas už, kas prieš, atmesta 99 kas už, kas prieš, patvirtinta 100 kas už, kas prieš, patvirtinta 101 kas už, kas prieš, atmesta 102 kas už kas prieš. Atmesta. 103. Kas už. Kas prieš. Patvirtinta. 104. Kas už. Kas prieš. Patvirtinta. 105. Kas už. Kas prieš. Kas susilaiko. Patvirtinta. 106. Kas už. Kas prieš. Patvirtinta. 107. Kas už. Kas prieš. Atmesta. Dabar balsuokime dėl viso teksto. Balsavimas baigtas. 49 už, 2 prieš. Patvirtinta. Sveikinu pranešėją, kolega Rubik. O dabar Europos mokslių tyrimų erdvės kūrimo užbaigimas. Balsuokime dėl dėl žodinio klausimo. 51 už, nei vieno balso prieš. Sveikinu, save sveikinu, nes aš esu pranešėja. Viskas balsavimą baigiame. Sveikinu kolegos, pratęsime rugsėjo mėnesį. Atsiprašau, kad buvo šiek tiek tokių nesklandumų balsavimo pradžioje. O dabar trumpa pertraukėlė, tie, kurie nenori likti posėdėje, gali išeiti ir prašyčiau palikti posėdžių salę visus tuos, kurie nenori pasilikti posėdėje. Vite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 Allora iniziamo, proseguiamo i nostri lavori. Kągi, tęsėme darbą. Norėčiau ponui Biutikoferiui perduoti žodį. Jis kalbės apie Europos reindustrializaciją siekiant skatinti konkurencingumą ir tvarumą. Pone Biutikofer, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė, kolegos. Pirmiausia, mielai išklausyčiau jūsų pastabų ir pareiškimų. Na, aš tiesiog įžanginėme žodėje labai trumpai išsakysiu kelias mintis, nes mano indėlis šiose diskusijose jau yra pateiktas jums raštu. Jums leidus pradžioje norėčiau paminėti tai, kad įtraukiau kai kurias mintis, kurias anksčiau iškėlė kolegos diskusijose. Kolegos pateikė pasiūlymų. Tai, ką čia matote, nebūtinai yra mano darbo rezultatas, nes tiesiog aš bandžiau sureaguoti ir į vairiose diskusijose su kolegomis iškeltus klausimus ir norėčiau kolegoms padėkoti už jų indėlį. Dabar kalbant apie pranešimą, norėčiau pasakyti, kad praeitų metų spalio mėnesį pateiktas yra komisijos komunikatas ir mūsų pranešimas yra apie tai. Na ir pirmiausia, keli pagrindiniai tikslai, principai, kalbant apie Europos energetikos politiką, savo pranešimo projekte aš akcentuoju tai, kad Europos pramonės politika yra labai svarbi, kaip apie tai kalba ir komisija. Ir taip pat aš būtent akcentuoju Europos politiką, ne vien tik tai pramonės politiką, kuri gali būti vykdoma Europoje, kurio nors valstybėje, aš akcentuoju, kad tai yra europinė politika. Ir jeigu pažvelgtumėme Birželio vadovo tarybos išvadą, išvadas ten irgi kalbama apie pramonės politiką Europoje. O aš manau, kad mes būtent turėtumėme uh, žengti dar vieną žingsnį ir kalbėti apie Europos pramonės politiką, europinę politiką pramonės ir tie, būtent to turėtumėme siekti. Aš matau šiokį tokį skirtumą tarp šių dviejų savokų, būtent tai, kad mes norime bendros tikslo apibriešties ir pagrindinių idėjų, principų. Kitas dalykas, kuris man yra labai aktualus, ir vėlgi aš kalbėjusi su kitais ir panašu, kad egzistuoja uh, E, platus konsensusas būtent, kad reikia sustiprinti Europos pramonę. Tai yra mūsų visų tikslas, kuris mums yra labai svarbus. Kitas dalykas, kurį norėčiau pabrėžti, yra tai, kad komisija savo komunikate kalbama, kalba apie horizontalų požiūrį, ne apie atskirus pramonės sektoriaus ramščius, kaip būdavo anksčiau kur buvo pavieniai sektoriai veikiantys tam tikrame vakume, kur buvo svarstomi jiems aktualūs klausimai. O dabar mes tiesiog siekiame horizontalaus požiūrio, bandome aptarti sistemos sąlygas, kas turi būti pakeista, jeigu norime iš ties veiksmingos pramonės politikos. Trečias dalykas, aš taip pat pasitelkiu ir kitus komisijos, kitas komisijos komunikato mintis, tai yra veiksmingumo ir tvarumo ryšys. Tai yra labai irgi aktuali tema ir aš labai konkrečiai apie tai kalbu, nes aš kalbu apie pramonės renesansą Europoje. Taip vadinamąją RISE strategiją. Dar vienas dalykas, kuris yra akcentuojamas ir mano manimu yra svarbus, tai yra inovacijos, veiksmingumas ir siekiant proaktyvaus požiūrio siekimas mokslinių tyrimų srityje. Taip pat aš kalbu apie bendros rinkos stiprinimą, tai irgi yra labai svarbus tikslas. Ir akcentuoju, kad šis konkretus tikslas nėra vien tik tai susijęs su pramonės politikos pranešimu, tai ta tema iškyla nuolatos, nes mes norime sustiprinti savo bendrąją rinką, tai yra toksai bendras uh, horizontalus tikslas ir mes, jeigu mes norime sustiprinti vieningą rinką, turime pasirūpinti, kad pramonės politikos tikslai būtų teisingi, nes be to, kažin ar pasieksime geros politikos, reikalingas makroekonominis pagrindas tam, kad pasiektumėme tokį rezultatą. Savo pranešime akcentuoju ir dar kitus dalykus, dalykus, kurie išryškėjo diskusijose su verslo atstovais, smulkiomis vidutinėmis įmonėmis, jų vaidmo yra labai svarbus. Taigi, pirmiausia, prieigos klausimas. Prieiga prie finansų. Žinau, kad e, valstybės narėse situacijos yra skirtingos, tačiau pažvelgus į MVI matome, kad jos susiduria su vis didesniu spaudimu Dėl to aš ir pateikiu tekste keletą tokių papildomų pasiūlymų, bandau išsiaiškinti, kaip lengviau būtų galima gauti prieigą prie finansavimo šaltinių. Dar vienas svarbus dalykas yra kvalifikacijos ir žmogiškasis kapitalas. Vėlgi čia keletas dalykų buvo pridėta tekste. Pirmiausia, remiantis komisijos komunikato tekstu ir po to siekiant tolesnių tikslų. Na ir galiausiai du trumpi skyriai. Norėtumėme juos irgi e, pabrėžti ir akcentuoti. Ten yra tik trys punktai, tačiau yra vienas skyrius, kur kalbama apie išteklius ir energijos, išteklių ir energijos klausimus. Galbūt e, komisijos komunikate tai ir nėra kaip įtrauktas kaip prioritetas, tačiau aš manau, kad negalėsime aptarti efektyviai šios politikos be šių elementų. Ir galiausiai aš manau, kad turime ypatingą dėmesį skirti pietinėms valstybėms, turime tai pabrėžti, turime pabrėžti jų poziciją, situaciją bendrijoje ir tai, kad renesansas turi vykti ir pietinėse valstybėse. Būtent paskut, mano pranešimo pabaigoje apie tai kalbama. Tik dėkoju, dėkoju kolegoms ir laukiu pastabų. Grazie. Dėkoju. Ponas Prust. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju labai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui už atliktą darbą. Na ir aš manau, kad turime nu, nupiešti platesnį kontekstą. Dėl šio klausimo Europos komisija nepaprašė mūsų nuomonės. Mes tiesiog e, pasinaudojame galimybę ir tą nuomonę išreiškėme. Ir, aišku, mūsų pranešimas yra <clears throat> puiki, atspir, puikus atspirties taškas, tai yra, tačiau yra tam tikrų apribojimų. Nes čia galimi keli variantai, keli tokie mąstymo būdai. Ir piliečiai susiduria su krizės sąlygomis, dėl to reikalingos konkrečios inovatoriškos priemonės. Taip pat turime atsižvelgti į piliečiams rūpimus klausimus ir ieškoti geriausių įmanomų sprendimų. Toks turėtų būti mūsų pagrindinis tikslas. Taip pat turime siekti, kad pramonės įmonės atkurtų savo ne konkurencingumą ir tam reikia sukurti reikiamas sąlygas. Reikalingos atviresnės investicijos ir aš norėčiau čia šiek tiek visus įspėti. Nereikalingas tikrai idealizmas, spekulacijos ar pramonės revoliucija. Reikalinga žalesnė pramonė, sukurianti pakankamai darbo vietų. Taip pat mes negalime dabar vežimo statyti priešais arklį juolab, kad kitos pasaulio šalis mūsų pavyzdžių nepaseks. Taip pat turime atsižvelgti ir į aplinkos saugos klausimus. Mūsų piliečiai nesupranta, kodėl griūvant namui nėra viskas daroma, kad būtų išsaugojami pastatai, pa, pa, pamatai. Taip pat turime uh, pamastyti apie tai, kaip elgti šioje situacijoje. Ir čia yra nemažai iššūkių tiek e, sunkiai pramoniai, tiek e, dėl to, kad yra pervišinė gamyba, taip pat kalbant apie įvairias kitas technologijas, kurios susiduria su pasaulinė konkurencija. Tai yra tarptautinė konkurencija, nes pagal mūsų registrą matome, kad e, mūsų pramonės sektorius yra labai konkurencingas, tačiau panašu, kad tas konkurencingumo privalumas yra prarandamas smarkiai besivystančių valstybių sąskaita. Taigi mes turime kažką daryti, nes jeigu nieko nedarysime, mes tikrai neišgyvensime toje konkurencijos kovoje. Taip pat apie tai kalbama yra ir Europos Sąjungoje ir reikalingas, kartais ta konkurencija yra destruktyvi ir jinai neduoda jokių rezultatų pramonės politikai. Ir mes turime suinteresuoti, kuo galima glaudžesnių bendradarbiavimų su kitais regionais. Turime kalbėti ir apie darbo teisę ir kitus, kitas nuostatas, nes matome, kad pramonės sektoriuje vis daugiau prarandama darbo vietų. Ir labai svarbu, kad Europa reaguotų pragmatiškiau ir darniau į iškilančias problemas. Turime pasirinkti tokį kelią, kuris būtų e, primtinas mums europiečiams, bendraudami ir su partneriais, ir su konkurentais, tačiau mes negalime būti ir partneriai, ir konkurentai, konkurentai tuo pačiu metu. Jeigu tai yra partneriai, turime e, atverti plačiau sienas ir kalbėti bendru balsu, vienu balsu pramonės politikos rytyje, nes to dabar nematome Europoje. Taip pat, kalbant apie inovacijas, inovacijos turėtų būti esminis elementas įvairios naujausios technologi technologijos sukuria didesnį konkurencinį privalumą Europai. Tačiau Europoje turime trūkumų, turime puikias žinias, ekspertinės žinias, tačiau mes negalime jų pritaikyti ir mes sudėtingai, mes sunkiai galime padėti savo įmonėms komerciškai e, parduoti tas e, su, su, sugalvotas idėjas. Ne visuomet žinome, kur kreiptis ir kaip geriau pritaikyti tas žinias yra nemažai projektų, kurie nėra įgyvendinami. Ir tikrai mes turime kažką daryti, jeigu norime konkuruoti su Šiaurės Amerika ir Azija. Taigi, inovacijų srityje mes esame daug pasiekę, bet mes turime geriau finansuoti inovacijų projektus, turime geriau ginti intelektinės, intelektinės nusavybės teisės ir taip pat skatinti inovacijas Europoje. Vis, visi moksliniai tyrimai, kurie atliekami ES turi būti viešai publikuojami, ką siūlo komisija, bet tai yra nelabai aiški strategija. Turime novatoriškas įmonės skatinti ir taip pat e, numatyti rizikos e, kapitalą tokioms įmonėms. Taip pat turime smulkioms, kurios nelabai sugeba komerciškai parduoti savo technologijų dėl to, kad uh, E, susiduria su dideliu spaudimu ir dėl to jos turi turėti galimybę gauti e, paskolas arba garantijas bankuose, nes tik tokiu būdu mes galėsime išbristi iš tokios situacijos, kuri tikrai mūsų dabar netenkina. Ačiū. Bene, la parola alla collega Andres Barrera. Dėkui. Andres Barėja dabar pasisakys. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes sveikiname komisijos pateiktą pasiūlymą dėl Europos reindustrializavimo. Tikrai atėjo laikas tą padaryti, taip pat norime padėkoti ponui Butikoferiui už jo indėlį. Parengu šį pranešimo projektą. Šis pranešimo projektas iš esmės pagerina komisijos pasiūlymus susijusius su Europos reindustrializavimą. Mes kalbame ne tik apie kriterijus reindustrializavimui, bet tačiau, kaip sakė e, ponas Biutikoferis, turime kalbėti apie Europos pramonės politiką, europinę politiką, nes priešingų atveju mes tikrai neišspręsime problemų. Taigi reikalingas horizontalus požiūris, taip pat turime kalbėti apie tas temas, kurios yra galbūt bazinės, tačiau jos yra labai svarbios norint išspręsti reindustrializavimo iššūkius – energetika, žaliavos, logistika, tvarumas, konkurencingumo kriterijai, tai irgi yra labai svarbu. Mums reikalingos naujos technologijos, mums taip pat reikalinga nepamiršti ir tradic tradicinės gamybos, ir santykio tarp tradicinės gamybos ir novatoriškų sprendimų. Taip pat turime kalbėti apie valstybės narės ir tarp jų esančią konkurenciją, kuri yra milžiniška ir nėra labai naudinga. Taip pat turime kalbėti apie mokymasi visą laiką, visą gyvenimą, taip pat turime kalbėti apie finansavimą, biudžetus, visus tos klausimus turime išspręsti. Ir jeigu yra pristatoma politinė veikla, turime pasirūpinti, kad būtų tai numatytas tai veikla ir tinkamas finansavimas bei biudžetas. Čia mes kalbame apie pranešimą kur kalbama apie reindustrializavimą kaip galimybę išbristi iš krizės, nes prarandame daug darbo vietų ir komisija nepateikė jokių pasiūlymų dėl trumpalaikių arba vidutinės trukmės priemonių. Problema ta, kad tai vyksta dabar, mes turime reaguoti nedelsiant ir planuoti, aišku, veiksmus ateičiai. Taigi tikimės, kad bus politinių veiksmų ir taip pat paskatų. Mes teiksime pakeitimų su to susijusių, norint, norėdami pasirūpinti, kad uh, būtų kalbama apie trumpos, vidutinės trukmės ir ilgalaikius veiksmus. Dėkoju pranešėjai. Praigo. Mhm. Dėkoju, ponas Johanesas. Aš pabandysiu biškį. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti už šį pasiūlymą Ir, aišku, Europos komisija pateikė pasiūlymą toje srityje, kuri yra labai aktuali, taigi norėčiau padėkoti komisijai už pasiūlymą ir taip pat pranešėjo pasiūlymus jo, jo pranešime. Europos daugiametėje finansinėje programoje kalbama apie pramonės politiką. Labai svarbu, kad Europa sugebėtų konkuruoti e, ES valstybės narės konkuruotų ir taip pat bendradarbiautų e, tarpusavyje šioje srityje. Aš manau, kad mes turime atverti savo vidaus rinką ir e, užsitikrinti didesnį konkurencinį privalumą. Tam, kad galėtumėme ieškoti tolesnių galimybių sustiprinti ir atverti vidaus rinką, nes viena vertus yra tokios šališkos e, geografinės rinkos Europoje ir šalia to dar yra europinė perspektyva, taigi abu dalykai yra svarbus. Kalbame apie daugiau nei 500 milijonų piliečių ir puiku, kad egzistuoja tokia platforma ir mes turime turėti prieigą prie tos platformos, jeigu norime bendradarbiauti. Taigi turime atverti rinką, artimiau bendradarbiauti rinkoje ir tam reikalingos įvairios iniciatyvos, tokios kaip infrastruktūros klusų jungimo priemonė. Yra daug būdų, kuriais galime pasirūpinti geresnė infrastruktūra, geresnėmis galimybėmis, pavyzdžiui, energetikos sektoriuje ir transporto sektoriuje. Tai yra dar vienas rytis, kur galėtumėme situaciją pagerinti. Yra ir kitų dalykų, kurie yra svarbus, būtent MVI potencialas. Čia manau, kad yra daugiau galimybių, daugiau potencialo naujoms inovacijoms ir taip pat galimybėms, kalbant apie renesansą pramonės politikoje, tam, kad MBI irgi čia suvaidintų svarbesnį vaidmenį šiame renesanso procese, atgimimo procese. Tai yra puikus pavyzdys, kai galime naudotis inovacijomis, klasteriais ir tai yra puikios priemonės, kurias galime pasiūlyti MBI. Dar vienas svarbus dalykas, kuris buvo įtrauktas į pranešėjo pranešimą, kurį galime galbūt paįvairinti naujais pasiūlymais, tai nebūtinai ES kompetencijai priklausantis klausimas, tai yra švietimas ir mokymas. Švietimo mokymo srityje mes galėtumėme nuveikti daugiau, yra daug regioninių, nacionalinių mokymo sistemų, kurios galėtų vertingiau prisidėti ir būtų, galėtų būti daugiau tarp jų bendradarbiavimo. Na ir Pabaigai, ponė pirmininkė, norėčiau pasakyti, kad pranešėjas du papildomus skirsnius numatė. Pranešime tai yra puikūs priedai. Vienas yra apie išteklius ir energetiką. Aš pateiksiu pats keletą pasiūlymų, ypač kalbant apie išteklius, nes man atrodo, kad tai yra labai svarbi tema. Turime pasižiūrėti, ką būtų galima čia nuveikti, kad padėtumėme dėl žaliavų pateiksiu pavyzdį, pavyzdžiui, miškininkystė, miškų ištekliai, kaip jais naudojamės. Aš manau, kad yra vienas tokių neblogų pavyzdžių, nes tai yra alternatyva iškastiniam kūrui, naftai ir panašiai. Miškininkystė, miškininkystė žaliavos yra labai puikia alternatyva galimybė naudotis savais ištekliais efektyviau ir mes tokiu būdu galėtumėme tikrai prisidėti kaip visas Europos žemynas. Dėkoju pranešėjai už pasiūlymus, dėkoju už pranešimą ir bendradarbiausime ir ateityje su pranešėjo tam, kad pranešimas įgautų galutinę savo formą. Grazie, la parola kolega Šimanski, prego. E, Dėkuoju, pon, ponas Šimanskis. Labai ačiū. E, mes turime atsakyti į labai svarbius klausimus dėl reindustrializacijos, bet prieš tai reikėtų mums pasižiūrėti labai didžiai į pramonės problemų priežastis. Europos pramonės ateitis nėra labai tvirta. Mūsų pramonės veikla sumažėjo, taigi kas atsitiko? Turime atsakyti į šį klausimą greitai, nes tai susijęs su fiskalinėmis, socialinėmis e, pasiekmėmis. Aš kol kas aiškaus atsakymo nematau pranešimo projekte į šį klausimą. Kalbame apie naujus reglamentus, teisės aktus, yra daug lūkesčių e, apie tam tikrą preferencinių nuostatų taikymą pramonės sektoriui, bet kol kas nėra aiškaus E, atsakymą tai, kas atsitiko mūsų pramoniai. E, gali bet koks akademinis tyrimas mums pateikė atsakymą. Labai aukšt aukšti darbo kaštai yra dalis e, atsakymo, bet tai nėra visiškai nuo mūsų valios priklausantis dalykas. Kitas dalykas - Europos pramonės konkurencingumas, jis mažėja dėl aukštų energetikos išteklių kainų, bet mes galime kažką padaryti šioje srityje, galime e, padaryti taip, kad kainos mažėtų. Dar viena priežastis yra pernelyg didelis reglamentavimas. E, Europos pramonė gyvena sunkius e, laikus ir mes tik tai konkurencingumą padindami užtikrintume geresnius pinigus rautus ir e, galėtume pradėti rimtai galvoti apie tai, kad 3 procentai e, BVP turėtų būti skirti moksliniams tyrimams plėtrai. Kitaip, ta neaiškiai padėtis mums nesuteiks vilties, kad galėsime atremti iššūkius. E, mažos, didesnės įmonės gali pradėti e, laisvų pinigų investuoti į mokslinius tyrimus ir plėtrą. Būtent tokia yra nuostata e, dėl mūsų ateities. Mums pirmiausia reikia pinigų, pavyzdžiui, žalį ekonomikai. Kol kas neturime to, nes nesame konkurencingi. Dėl energetikos tą patį e, galima pasakyti apie šią sritį pranešime kalbam apie tai, kaip e, taupyti energetiką. Tai labai svarbu, bet tiekimo aspektas taip pat yra labai svarbus. Kaip uh, užsitikrinti pigios energijos gamybą? Kai, kita vertus, kaip, e, kitaip tariant, kaip e, išvengti tokios politikos, kuri reikštų aukštas energetikos išteklių kainas. Bijau, kad dabartinės e, sprendimas nėra pakankamai geras. Aš nesu visiškai nesutinku su mintimi, kad Dėl, dėl vietinės Europos kol kas viešieji finansai yra labai prastos būklės e, Europos pietuose. bet turėtume mes kažkaip sumažinti atotrukį tarp centro ir vakarų Europos e, pramonės srityje, nes pramonės potencialas yra didžiulis ir bijau, kad pranešime tie dalykai neatsispindi. Turime E, pernelyg didelio reglamentavimo problemą ir aukštų energetikos kainų problemą, bet neturime priemonių, kurios leistų mums kovoti su šiomis problemomis e, jeigu mes ką nors darytume, tai žalioji ekonomika, žalioji pramonė pradėtų sekti iš paskos, atsirastų jį. Ponas Langė. Dėkoju, pirmininkė. Manau, kad pono Butikofer pranešimas yra geras, nes jame atsispindi du dalykai. Pirmiausiai, akcentuojama tai, kad mums reikia Europos pramonės politikos. Ir tai leistų užsitikrinti integraciją tiek valstybių narių, tiek ES lygmenį. Manau, kad tai svarbu ir būtina, nes kitaip uh, E, negalėsime plėtoti dabartinės politikos. Aišku yra tai, kad pramonės įsivystimo lygis yra labai e, skirtingas valstybėse narėse. Ponas Bitikofer daug dėmesio skiria pagrindiniams tam tikroms sritims – manau, jog svarbiausia užduotis mūsų galvoti ne tiek apie daugybę priemonių, kurias galime išplėtoti, bet svarbiausia, mes turime nepamiršti to, kas yra esminiai dalykai. Pritariu ponam Butikofer, kuris akcentavo vieną iš svarbiausių elementų. Tai yra inovacijas. Jeigu pasižiūrėsime kodėl pramonės elementas silpsta, tai pamatysime, kad e, viena iš priežasčių yra inovacijų stoka. Mums reikia tvirtų ryštingų priemonių, turime užtikrinti, kad mes pasieksime pažangus, nes komisijos inova, inovacijų ataskaita e, kalba į daug e, dalykų, inovacijų, klasterių E, egzistuoja įvairios sritys visoje Europos Sąjungoje, ku, ku, kurias galima būtų pasitelkti. Kai kurios šalys e, taip pat plėtoja mokslinius tyrimus, kai kurios atsilieka. Mums reikia stiprinti konkurencingumą. E, mes norime galvoti pirmiausiai apie bendrą rinką, reikia kai kuriuose srityse dar kai ką padaryti. Jau pasižiūrėsime į prekybos aspektą galbūt komisijai būtų galima suteikti dėrybai e, tvirtesnį mandatą ir e, reikalauti, kad būtų akcentuojama strategija pramonės ir kad e, elgesys pramonės įtie skirtingų valstybių narių būtų įvertinamas. Mes taip pat suprantame, kad egzistuoja dempingas. Dar porą pastebėjimų. Manau, kad labai svarbu taupyti ir išteklius dėl kainos struktūros Europos pramonėje. 40 procentų energetikos e, sąnaudos e, mūsų didesnės reikia tai, e, tą kažkaip taisyti. Mes turime užtikrinti stabilę struktūrą energetikos taupimų, reikia gairių atsinaunančiai energetikai, reikia pasižiūrėti į pajėgumus, reikia reindustrializacijos ir žiūrėti tas konkrečias priemonės, E, ir galvoti apie visus mūsų tikslus. Dėkuoju. Ponas Senen, dėkuoju pirmininkė. Mes kalbame apie labai svarbų e, klausimą, kuris e, aktualus tiek valstybėms narėms, tiek visai Europos Sąjungai. Bet kol kas ES institucijų veiksmai nei palengvina, nei palengvina padėties, nei sukuria e, e, daugiau pasitikėjimo. Komisija jau e, 1980 metais yra e, padariusi tam tikrų pareiškimų dėl pramonės stiprinimo, kad būtų galima išsilaikyti pasaulinėje konkurencinėje kovoje. Bet 90 e, metais, 94, 2005, 2012 buvo paskelbta įvairių iniciatyvų, baldųjų knygų ir kiek mes e, galime dar skelbti tų tekstų, kurie mūsų pramonė iš tikrųjų neduri, ne, ne, nedaro, neduoda jokios naudos. E, dabar matome, kad kai kurios sritys yra tarsi parazitinės, jų svarbiausias tikslas yra užsidirbti kaip galima daugiau pelno, pamiršti kolektyvinius interesus bet ES, jeigu nieko nedarys, e, jinai praras pozicijas ir matysime, kad e, pramonė e, ir toliau persikels į kitas šalis, ieškodama tų didelių pelnų. Mes matome, kad dabar yra baisi sumaištis ir kažką reikia daryti. Man aišku, kad reikia imtis tam tikrų priemonių. Reikia ne tik tai kažkokių e, nuorodų ar voluntaristinių nuostatų. Ir reikia nustoti kartoti, kad viską rinka gali padaryti. Mes turime vadovautis e, nebesivadovauti logika, kad rinka dominuoja ir kas neišlieka toje rinkoje turi mirti. Uh, E, pirmininkė, gerbiami kolegos, pramonės darbuotojai mūsų teritorijose e, e, laukia kažkokių priemonių ir kaip galima greičiau reikia keisti mūsų mąstymo logiką mes turime e, galvoti labiau ne apie rinkas, bet apie mūsų gyventojų poreikius. Mes turime tokiu būdu galvoti apie socialinius, ekologinius elementus ir taip plėtoti savo pramonę, remtis jau egzistuojančiamis struktūromis. Ir mes taip pat turime nepamiršti, kad egzistuoja dempingas, kurį turime nutraukti. Uh, ir e, reikėtų geresnio planavimo, e, reikėtų taip pat stipresnį balsą suteikti mūsų pramonės atstovams darbuotojams, kurie gali savo patirtį pasitelkti. E, mes turime ne tik taip pat akcininkų rankose viską palikti, bet e, suteikti didesnį baldą, e, balsą darbuotojams, nes e, visiems rūpi, akcininkams rūpi pirmiausia pelnai ir dėl to yra atleidžiami tūkstančiai darbuotojų. Ačiū. La parola kolega Jordan, prego. Hvala. Ačiū, ponė Jordan. Labai ačiū. Pirmininkė, norėčiau pasakyti, jog man malonu, kad pranešėjas daug dėmesio skiria pramonės politikai. Mes remiame visas priemonės, kurios skirtos konkurencingumui e, pramonės e, padidinti e, vidaus rinkos, žinių, mokslinių tyrimų, inovacijų, finansavimo klausimai. Tai yra taip pat svarbu, kad sektoriuose, kuriuose dirbame, e, daug dėmesio skirtume mūsų dabar jau veiksmingai dirbančiams pramonės šakoms. Taip pat manau, kad mes turime būti realistai. Viena vertus egzistuoja politiniai norai, bet e, taip pat egzistuoja ir realybė pramonėje. Mes visi norime aukštesnių socialinio aplinkosaugos standartų, bet tie aukštesni standartai nebūtinai e, sukuria daugiau darbo vietų tai nereiškia, kad darbo vietos atsirastų vien pritaikius tam tikras e, priemonės. Reikia galvoti, tas, kurias minėjau, mums reikia ir kitų priemonių, nes politiniai geri ketinimai e, nenuves mūsų ten, kur norėtume atsidurti. Mūsų politika turi būti aiški, paprasta, tiksli ir energinga. Mes pernelyg nevyk daug galvojame apie administraciją, nepakankamai apie tai, kaip pasiekti tikslų. Aš norėčiau pasakyti, kad mūsų pramonė taip pat yra susijusi ir su e, pasaulinė sistema, mes nesame e, nepriklausomi nuo kitų. Taigi turime labai atidžiai sekti, žiūrėti, kas vyksta su socialiniais aplinkos standartais kitur užsienyje nes jeigu bus pernelyg didelės spragos, tai sumažės konkurencingumas. Turime e, užsimti gerą e, pramo, diplomatiją pramonės srityje, turime palaikyti gerus santykius su gilomis šalimis dėl, pavyzdžiui, prekybos, žaliavų ir intelektinės nuosavybės. Dar norėčiau pasakyti, jog Europa turėtų siekti ne tik e, užsitikrinti e, naujausių technologijų e, dėgymą pramonė, bet turėtume būti į e, taikyti platų požiūrį, diversifikuotis, nes tai užtikrins augimą. Dėkuoju, kolega Rojal. Pirmininkė, ponius ir ponai. Visų pirma, išties pranešimas yra labai įdomus. Aš palaikau kryptį, kurią judame. Ir tikrai reikia specialiau politikos priemonių Europos pramoniai. Jau šį klausimą, šis klausimas kabo ore per ilgai. Ir, kaip pranešėjas minėjo, iš ties reikia dėmesį sutelkti ties bendrą rinką ir inovacijomis. Tai yra išties pagrindiniai elementai būtini pramonės augimui. Kalbėdami apie bendrąją rinką turėtumėme atsižvelgti į praeities klaidas, praeities įvykius Šiandien įgyvendindami politikos priemonės mes pramonę tarsi palikome nuo šalyje. Mes tik kūrėme taisyklės ir reikalavimus pramonės sektoriui. Ir dabar reikėtų aiškiai nuspręsti, kaip mes elgsimės toliau. Žinome, reglamentų, taisyklių reikia, tačiau reikia apsispręsti, um, kokiu mastu Mes viską reglamentuosime ir reguliuosime. Reikia netrukdyti pramoniai toliau plėstis. Kalbame apie žalę pramonės plėtrą. Turėtumėme pasakyti kas yra gerai, kas yra blogai, kaip pramonė turėtų plėstis. Nežinau, ar galime griežtai visus šitos dalykus įvardinti. Nežinau, ar taisyklės ir reglamentai padės tai išspręsti. Galbūt reikėtų laikytis priešingo požiūrio, mažinti taisyklių ir reikalavimų skaičių. galime kalbėti ne tik apie naujausias technologijas ir jų ateitį ir jų plėtrą, reikia atsižvelgti ir į pramonės įmonės ir dabartinę jų situaciją. Juk pramonės sektoriuje dirba išties daug žmonių. Taigi turime sustiprinti tai, ką jau turime ir remiantis šiuo pagrindu kurti naujoves, taikyti naujoves. Negalime taip vienpusiškai primesti taisyklių pramonį ir viskas. Taigi turėtumėme suprasti, kokie yra pramonės siekiai, stengtis sustiprinti bendrąją rinką Taigi pranešimas geras, bet aš turėčiau šiokių tokių pastabų ir siūlymų pakeitimams. Dėkoju. Ačiū pirmininkė. Kai kalbame apie pramonę, kalbame apie gamybą. Ir čia turėtumėme atsiminti, kad konkurencingumas yra labai svarbus ir turėtumėme tuomet galvoti apie tos faktorius. Um, tai yra energijos kaina, žaliavų kaina ir šie dalykai įtakoja konkurencingumą ir darbo kaštai taip pat. Taigi, trys pagrindiniai faktoriai įtakojantis konkurencingumą. Kalbant apie konkurencingumą pasauliniu mastu, matome, kad Europa labai atsilieka. Mes nesame tokie konkurencingi kaip kiti mūsų partneriai. Mūsų, mes už energiją mokame daugiau, 2-3 kartus daugiau, mūsų žaliavos taip pat brangiau kainuoja. Galbūt tik tai Vokietija yra išimtis. Taigi, kyla klausimas, ką galima būtų padaryti, kad mes paskatintumėme Europos konkurencingumą. Ką daryti, kad Europos pramonė galėtų plėstis ir tapti konkurencingesnė. Mes turėtumėme kalbėti apie geresnį pramonės organizuotumą apie tą faktą, kad daug e, pramonės įmonių persikelia į tuos e, mokesčių rojus. Labai dažnai pramonės sektorius yra išstumiamas iš Europos. Mažos ir vidutinio dydžio įmonės tikrai galėtų dirbti daug geriau, jeigu aplinka būtų palankesnė, jie galėtų regionuose įdarbinti daug daugiau žmonių. Jie taip pat galėtų daugiau naudoti tų žaliavų, kurios yra lengviau prieinamos konkrečiose regionuose. Taigi, kaip mes galėtumėme įpūsti tą naują gyvybę Europos pramoniai? Galėtumėme uh, tai spręsti nacionaliniu lygiu, kaip tai darome anksčiau. Ir taip pat galėtumėme pasistengti nekreipti dėmesio į nacionalinės sienas. Ir matau, kad pranešėjas linksta prie pasaro varianto prie bendros Europos politikos. Kitas klausimas, kaip tą padaryti, kaip suformuoti tą europinę politiką. Dabar mes esame išties Europos pramonės sprendimų kryškelėje. Mes turime apsaugoti Europos pramonę. Jeigu mes to nepadarysime, Europos pramonė visiškai susitrauks ir žlugs. Mes turime žmonių, kurie gali dirbti pramonėje. Galbūt reikėtų kalbėti apie uh, Um, lengvesnę mokestinę naštą, mes turime laisvos prekybos susitarimą su Junktinėmis Amerikos valstijomis, esame pažeidžiami, mus šnipinėja ir reikėtų pirmiausia apsispręsti, ar industrializacija turėtų būti regioninė ar ne. Reikėtų išnaudoti šį aspektą ir kalbėti apie uh, žaliavas prieinamas regioninių lygių. Išnaudoti šį dalyką. Pane Merkys. Dėkoju pirmininkė. Tikrai kolega krizės metu iš esmės išnagrinėjo šį klausimą. Taip pat dėkoju kolegai Lengė, kuris atsiuntė savo komentarus. Ir kai kalbame apie inovacijas, turime konkrečių tikslų ir labai svarbu atsižvelgti į naujausias technologijas, naujausius technologijos pasiekimus. reikėtų kalbėti apie skirtingų verslo modelių taikymą rinkoje. Šiandieną Europa turi galvoti apie verslo modelį, E, komercinį modelį ir galbūt reikėtų geriau pamastyti apie tai, kaip pateikti į rinką naujus novatoriškus produktus. Ir šiandien vis e, dažniau e, kalbama apie tai, kad strategija Europa 2020 turėtų akcentuoti technologinę pažangą. Ir reikėtų taip pat plėtoti naujus prekybos modelius. Tai taip pat labai svarbu, egzistuoja e, skirtingos priemonės ir nebūtinai kol kas mes jomis naudojamės. Turėtume galvoti taip pat ir apie tam tikrus fiskalinius elementus. E, žinome, kad yra ir kliūčių biurokratinių e, reikia kalbėti apie nacionalinės kompetencijas ir apie darbo rinką. Tai turėtų leisti mums sukurti daugiau darbo vietų, sustiprinti ES konkurencingumą ir šiame kontekste turėtume dirbti. E, turime regioninę politiką, kuri taip pat turėtų e, sėti su mūsų pramonės ambicijomis Investicijų klausimas e, taip pat labai aktualu, tai siema su inovacijomis, bet taip pat reikėtų akcentuoti ir vis, bet kokių įmonių vaidmenį, tiek mažų, tiek didelių. Manau, kad pietuose e, labai svarbios yra MBI pramonėje. Tai yra ekonominis pagrindas, kurį reikia išlaikyti ir reikia taip pat užtikrinti, kad tos mažos įmonės galės naudotis finansavimo galimybėmis. Aš... Grazie, la parola kolega Prodi, prego. Dėkuoju, žodis kolegai Prodi. Ačiū, pirmininkė. Dėkuoju pranešėjų Butikofer. Aš turiu savo padėties vertinimą tikrai džiaugiuosi, kad galiausiai mes kalbame apie pramonės politiką, nes iki šiol tikrai, galima sakyti, mes senamadiškai sprendėme šį klausimą įvairiomis finansinėmis priemonėmis ir matome, kuo visą tai baigėsi. iš ties e, ten, kur tokie sprendimai nebuvo taikomi, padėtis yra daug geresnė. Iš ties džiaugiuosi, kad pagaliau mes kalbame apie pramonės politiką. Ir taikydami šią naują politiką mes galėsime išlaikyti savo pramonės kultūrą ir konkurencingumą. Net Kinijoje kyla darbo užmokesčio kaštai ir galbūt mums pavyks dabar į tuos prarastus 10-15 metų atgaivinti ir atkurti tą pramonės kultūrą. Iš ties fotovoltaninių elementų sektoriuje mes konkuruojame su Kinija ir galima sakyti, kad parduodame, kad Kinija parduoda produkciją um, pigiau nei mūsų um, produkcijos bazinė kaina. Turėtumėme pasistengti kad strateginėse srityse kitos šalis neužimtų monopolizuojančios pozicijos. Taip pat konkuruojama su Junktinėmis Amerikos valstijomis. Taigi mūsų politika turėtų orientuosis į tai, kad būtų apmokestinama apmokestinami ne darbuotojai, o išteklių turėtojai. Dar vienas dalykas. Kaip nu, galėtumėme apsaugoti pramonės politiką? Reikia tos europinės dimensijos. Ir išties džiaugiuosi, kad kalbame apie pramonės politiką ir kad tai darome būtent dabar. Kolegė Mazej Kukovič. Dėkoju, ačiū pranešėjui. Turėčiau vieną pagrindinį klausimą dėl šio pranešimo. Tai yra, kaip galima būtų ta mūsų gaminama produkcija perkelti į 7 milijardų vartotojų rinką. Turbūt trūks iniciatyvų ir yra per daug kliučių. Turėtumėme daugiausiai dėmesį skirti tiems sektoriams, kurie yra patraukliausi. Nereikėtų pramoniai sakyti, liepti, ką daryti. Naujos technologijos. Jų reikės ateityje. Ir šiandien kyla klausimas, kokiagi yra padėtis su atskirais sektoriais. Jeigu mes norime patekti į tą rinką su 7 milijardais vartotojų, mes turime būti konkurencingesni. Konkurencingesni viso pasaulio mastu. Taip, labai svarbu džiaugiuosi, kad liečiame šią temą. Iš ties reikia didinti veiksmingumą, bendradarbiauti sugebėti išnaudoti tuos pažangos centrus ir tik taip mes galėsime prisitaikyti prie pasaulinės rinkos. E, kalbant apie Europos Sąjungos tinklų priemonė, tai bus svarbi priemonė mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ir dabar akivaizdu, kad mes neturime pakankamai specialistų, inžinierių. E, turėtumėme šiam dalykui skirti daug dėmesio ir orientuotis į prekes gaminamas Europoje. Sodį, dėkuoju, aš norėčiau padėkoti ponui Butikioferiui už atliktą darbą ir taip pat ponui Prūstų iš jo pasisakymą ir aš iš dviejų komitetų perspektyvos norėčiau vertinti šį klausimą, nes Europos teritorijoje 8 procentai pas, ir 8 procentai pasaulio gyventojų, 23 procentai turto yra sukūrimo Europoje. Taigi dabar esant tokia situacija, kaip mes galime pasirūpinti ir į, į kainą įtraukti viešų išlaidų aspektą Na, kolega kalbėjo apie tai, kad rinka yra problema, o aš manau, kad rinka yra sprendimas. Turime sukurti ekonominę, ekonominę socialinės, socialinės rinkos ekonomiką. Peter Mandelson ir, ir kiti socialistai, jie perina prie ultraliberalių minčių. Ir piliečiai nežino, kuo galima būtų pasitikėti Nes kalbant apie pramonės ekonomiką, aš manau, kad turime kalbėti apie Europos pramonę. Europos komisija daug kalba apie vartojimą, nors nu, aš norėčiau pabrėžti, kad turime, aišku, rūpintis ir pramonės žemės ūkio produkciją, tačiau aš manau, kad Europos komisija laikosi atitinkamos vizijos. Bet mes čia kalbame apie labai e, svarbes pramonės šakas, pertvarkymo ir panašiai. Ir dabar e, teisingumo teisme yra viena byla ir mes turime suprasti, kad piliečių negali daugiau kesti tokios susiklošios situacijos. Na ir matome, kad politinio nestabilumo yra labai daug normos kaip ir yra neblogos, tačiau negalime nuolatos sanitarinių, aplinkosauginių, socialinių formų keisti. Reikalingas kažkoks stabilumas e, pramoniai. Na ir dar vienas dalykas, į kurį norėčiau atkreipti e, pranešėjo dėmesį, yra lėšų klausimas. Yra karas dėl lėšų, vyksta karas dėl lėšų, tai labai svarbu, kad lėšos būtų skiriamos pramonės politikos labui šioje srityje Europa nėra labai stipri. Aš žinau, kad Prancūzijos pozicija yra šiek tiek izoliuota, tačiau mes turime pasakyti, kad pinigų politika, kurią vykdo ponas Trišė 2007, 2008, 2009 metais buvo atliktos nepriklausomos studijos, 0,5 procento augimas buvo numatytas ir 2014-2015-2017 metais labai atsargiai turime vykdyti pinigų politiką. Ir kalbant apie tarptautinę priekybą, irgi nepamirškime ir nebūkime naivūs ir labai svarbu, kad ir tarptautinės priekybos komitetas tinkamai apstarstytų šį klausimą. Ačiū, Kristian e, Eller. Um, liebe Kollegen. Kolegos. Iš tiek daug kas jau buvo pasakyta ir aš norėčiau bendro pobūdžio pastebėjimą pasakyti ir šiek tiek detaliau tuomet pakomentuoti. Manau, kad reikėtų elgtis labai atsargiai, kai kalbame apie pramonės politiką ir gamybą. Jei pažiūrėsime į Šiaurės Ameriką, Aziją, Europą, iš ties matome, kad Europoje buvo tam tikrų trūkumų, kuriuos mes tengiamės įveikti ir dabar kaip pavyzdį galime paimti uh, EBPO skaičius. Palyginti investicijas daromas į pramonės sektorių. Mes taip pat nesame tokie pasirengę investuoti ir kapitalo kaštai taip pat yra didesni Europoje ir Europoje pramonė yra labiausiai reguliuojama sritis. Kitas dalykas yra, ar mes esame pasirengę ką nors keisti ir visose šiose srityse siekti pažangos ir pokyčių. Europoje išteklių, finansinių išteklių, ištekliai yra riboti ir ką galėtumėme daryti. Kalbame apie programą RASD stengiamės mm, nedaugiau investuoti, o kalbėti apie investavimą į naujasias technologijas. Ir galiausiai viskas baigėsi tuo, kad mes viską reglamentuojame dar griežčiau. Mes parlamente kol kas neišreiškėme pozicijos dėl komisijos pasiūlymo reglamentuoti pramonės rytį. Ir kaip pavyzdį pateiksiu tai, kad parlamente mes nesugebėjome sutarti dėl mažų įmonių ir mažų ir vidutinių įmonių reglamentavimo. Taigi, realiai paži... įvertinkime situaciją. Kas daugiausia gamina? Nemažas ir vidutinės įmonės. Viskas yra sutelkta dides, didelių įmonių rankose, didelių pasaulinių įmonių rankose. Atrodo, kad mes parlamente tiesiogiai šių klausimų išspręsti negalime mes tik sprendžiame klausimą suskirstydami įmonės į didelės ir mažas. Ir aš siūlyčiau realiai vertinti padėtį ir realiai pagalvoti, kokių veiksmų mes galime imtis. Dėkoju, sako pirmininkė, kolegė Ebner. Dėkoju. Daugelis kalbėjo apie konkurencingumą ir kaip galima būtų jį paskatinti. Kaip galima būtų paskatinti pramonės plėtrą. Aš manau, kad reikėtų dabartinę padėtį įvertinti. Reikia aiškiai suprasti, apie kokius sektorius eina kalba ir taip pat tuomet nuspręsti, kokie sektoriai turėtų būti prioritetiniai. Galbūt e, kai kuriuos sektorius galėtumėme visiškai uždaryti ir prekes importuoti. Ir dėmesį sutelkti tik tam tikriems sektoriams, kuriems, kuriuose galėtumėme būti konkurencingesni. Iš tiek mes tik rengiame daug taisyklių, reglamentų ir atrodo, kad tokiais savo veiksmais tik dar labiau žlugdome pramonę ir čia yra problema mes tikrai ne visada remiame pramonės įmonės, labai dažnai elgiamės priešingai. Mūsų rengiami reglamentai yra kartais labiau ribojantis nei padedantis. Mes stengiamės apsaugoti pramonės įmonės tarsi, tačiau matome, kad jos bėga iš Europos. turime atsižvelgti į tas vietas, į kur pramonė traukiasi. Ne tik uždaromi yra fabrikai, bet ir visa e, pramonės, e, visos pramonės įmonės atrodo e, keliasi kitur. Lenkijoje mm, Mes turėjome mm, svečių iš Junktinio Amerikos valstijų, kurie mums pristatė projektą e, gaminti naujus produktus iš magmos randamos žemės gelmėse. Mums tai skamba visiškai kaip neįtikėtina naujovė. Taigi turėtumėme daugiausia dėmesį skirti investicijoms į inovaciją, antraip viską, visa pramonės sektorius žlugs. Dėkoju. Žodis komisijai. Ačiū, pirmininkė. Komisija norėtų pasveikinti pranešėją poną Bitikoferį, parengus gerai subalansuotą ir įdomų pranešimą. Aš manau, kad jis puikiai pranešime atspindėjo pagrindinę mintį, kurią bandė perduoti komisija ir kurią išklausė visuomenė, piliečiai Europoje, būtent, kad pramonė yra svarbus sektorius, nes anksčiau ji buvo šiek tiek nustumta į šalį. Ir mes manome, kad turime galimybių pajudėti į priekį šiame reindustrializacijos procese. Ir mes norime, kad ES sąjungoje pramonė išliktų. Norėčiau paminėti du elementus. Pirmasis yra susijęs su politikos nuoseklumu. Aš manau, kad nuoseklumas politikoje yra tas elementas, kurį reikia stiprinti artimiausioje ateityje, kad mūsų pastangos duotų daugiau rezultatų. Ir čia aš turiu omenyje horizontalų į nuoseklumą, per, kalbant apie įvairias komisijos politikos rytis. Ir būtent tam pakankamai dėmesio nebuvo skiriama. Mes turime priemonių galinčių e, tai sustiprinti, pavyzdžiui, konkurencingumo elementas, ypatingai dabar darantis dėl laisvos prekybos sutarimų su JAV. Turime ir kitų priemonių. Būklės patikrinimas, kaštų patikrinimas ir panašiai. Kitas elementas, kuriam turime skirti dėmesio, yra energijos kaštai. Turime išlikti konkurencingi ir turime stebėti įvairius komponentus. Ir energetikos komponentą, ir kitus. Energetikos kainų nustatymo politika tikrai nėra palanki Europos reindustrializacijai, taigi mes turime kažkaip gilinti išteklių teiksmingumo procesus gamyboje ir e, efektyvų energijos naudojimą tiek gamybiniuose procesuose, tiek civiliniais tikslais, plėtiniais tikslais, turint omenyje būstą, kitas sritis. Norėčiau pabrėžti dar vieną elementą, kuris e, yra pranešimo pabaigoje ir jis yra labai svarbus. Tai yra pietų Europos klausimas. Aš manau, kad kažkada turėsime atsigręžti ir pasižiūrėti, kokį poveikį krizė padarė vidaus rinkai ir visai Europos Sąjungai. Yra nemažai tokių plyšių, spragų, kurias jau išvelgėme. Taip yra ir su finansų rinkomis, kai finansavimo sąlygos labai skiriasi įvairiose šalise. Tačiau turėsime taip pat išsiaiškinti, kas vyksta vidaus rinkoje ir kiek tas disbalansas, kuris buvo nustatytas ir kuris rodo, kodėl taip ilgai reikia, laik, tiek daug laiko reikia ekonominiam atsigavimui. 300 tūkstančių darbo vietų buvo sukurta gamybos sektoriai Europoje per pastaruosius dviejus metus. Tačiau tų darbo vietų nemažai ir prarandame, taigi turime išanalizuoti priežastis ir detaliau ir tam reikalingi tolesni veiksmai. Na, o dabar dar kartą norėčiau pasveikinti poną Bitikoferį. Parengus pranešimą dėkoju. Buvo puiku. Dabar diskusijoms apibendrinti žodį suteikiu ponui Bitikoferiui. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms ir taip pat komisijos atstovui už jo pastabas ir siūlymus. Esu įsitikinęs, kad tai yra labai svarbios ir įdomios diskusijos. Pirmasis dalykas, kurį norėčiau pabrėžti. Tam tikrą prasme, matyt, man taip pat svarbiausias yra dalykas – Norėčiau padėkoti visiems, kurie jį pabrėžė. Būtent tai, kad mums reiki, reikalinga bendra europinė politika. Ne vien tik tai kalbant apie reguliavimą ir atitinkamas kompetencijas, man labiau rūpi bendras supratimas ir noras jį skatinti, nes jeigu nepavyks to pasiekti, tuomet bus pavienių priemonių, kas yra puiku, bet tikslo nepasieksime. Jūs kalbėjote apie nuoseklumą, darną. Na Ir tai yra ypatingai svarbu, reikia viską daryti horizontaliai ir reikia įvairiais lygmenimis tą daryti. Ir tą įmanoma tik padaryti tuomet, jeigu yra bendras supratimas ir jeigu mes nuspręsime laikytis bendro europinio požiūrio. Taip pat manau, kad mums to tikrai reikia. Pažvelkime, kas darosi aplinkui. Pasaulis tikrai nelauks, kol Europa išspręs savo vidinės vidinius klausimus. Tikrai pasaulis nelauks, kol mes dėlsime. Pažvelkime į Kiniją, JAV, Koreją, Japoniją. Jie tikrai imasi milžiniškų pastangų ir labai energingai modernizuoja savo pramonės sektorius. Ir tai nėra kokios tai siauros programos, tai yra tokios horizontalios, plačios programos. Dėl to kad egzistuoja toks poreikis. Japonija dabar kalbama apie energijos efektyvų naudojimą, išteklių efektyvų naudojimą, nes jiems tai yra reikalinga. Nesu įsitikinęs, kad tokiu būdu, ponė Eleri, mes lengviau išspręsime problemą. Taigi turime įsigilinti į situaciją ir, pavyzdžiui, paėmus Japonijos ekonomikos pavyzdį, tai daro įspūdį, jie tą daro kartu su vyriausybė ir siekia naujų tikslų ir, ir sprendžia naujai iškylančias problemas. Taigi mes turime atsižvelgti į kitų pramoninių valstybių patirtį, negalime jų ignoruoti. Aš manau, tikrai, kažin ar yra naudinga ignoruoti ir vengti tų problemų. Dabar kalbant apie tikslą, Komisijos atstovas anksčiau apie tai kalbėjo. Ir tai yra jų kaip ir komunikato pavadinimas antraštė, kas yra tikrai sveikintina, nes pramonė gamyba 20 procentų nuo BVP, jeigu iki 20 procentų išauks ta dalis. Būtų puiku, ar mes pasieksime to tikslo su turimomis priemonėmis? Na, aš nesu įsitikinęs. Aš manau, kad turime būti ambicingesni Dar vienas dalykas, kurio ne visiškai supratau ir čia kreipiuosi į kolegus, kurie pasisakė diskusijose. Jūs teigiate, kad konkurencija ES ribose turi būti sumažinta. Ką jūs, turit, ką jūs turite čia omenyje? Nelabai suprantu. Ar mes negilinsime vieno, vieningos rinkos, ar tą jūs norite pasakyti? Aš manau, kad tai būtų neteisinga. Kitas dalykas. Aišku, galime kritikuoti patį save dėl padarytų klaidų, ponia Royal. Aš pripažįstu ir tikrai iškelęs rankas sakau, kad taip, aš tikrai netlikau išsamios krizės analizės, tačiau 12 su pusė tūkstančio spaudo ženklų pranešime negali apie viską kalbėti. Aišku, mes padarėme klaidų, bet aš nemanau, kad turėtumėme dabar dėl to atgailauti, tiesiog pažvelkime į Bloombergo inovacijų indeksą ir pažiūrėkime, kas yra pirmame dešimtuke. Šešios iš dešimties valstybių yra Europos šalys. Taigi iš tiesų potencialas yra didžiulis, nes šešios iš dešimt yra iš Europos. Taigi Europa turi turto vertybių, kuriomis e, galime pasinaudoti ir būtų tikrai klaidinga atsižvelgus, atsižvelgus į pastarų metų poslinkius neikti tuos dalykus. Galbūt reiktų labiau įsigilinti į situaciją, jeigu yra tų stipriųjų pusių, tai kokios jos yra, kur yra tos sėkmės istorijos. Švedija, Danija, Suomija, Austrija, Vokietija – tai yra to šalis, kurios puikiai tvarkosi ir užima geras vietas tuose indeksuose. Taigi apie tai ir kalbu, kalbėkime. Yra ta, tam tikrų tarptautinių sampratų, negalime jų ignoruoti, bet turime žvelgti ir pla, plačiau ir pažiūrėti, ko galima būtų pasimokyti iš kitų. Pone pirmininkė, man atrodo, aš viską pasakiau. Aš matau, kad jūs jau mojojate plaktukų. E, jeigu sureaguosiu į visų kolegų pastabas, tai tikrai e, užtruksiu labai ilgai. Tai gal tiek ir na, apgailestau, kad negalėjau atsakyti visų klausimus. Bet čia kalta pirmininkė, nes labai griežtai skirsto kalbėjimus skirtą laiką. Miškūžo. Gerai, supratau. Turiu atsiprašyti kolegų dėl to, kad ponas Butikiofer negalėjo atsakyti jiems, bet jie galės išreikšti savo nuomonę pakeitimų būdu, kuriuos galima pateikti iki penktadienio Liepos 19.12 valandos. Dabar žodis vėl ponui Butikofer dėl kitų, kitų metų biudžeto. Labai greitai turime šį klausimą aptarti, ponia Butikofer. Vėl aš kolegos. kalbėsime apie kitų metų biudžetą. E, Birželio 26 buvo biudžeto projektas paskelbtas. E, Pasiūlymai atspindi naujosios MFF e, ribas ir atskirų programų, kurios buvo pakoreguotos šių metų kovo mėnesį. Kalbant apskritai, naujasis kitų metų biudžetas reiškia, kad eilin, jau kelintus metus iš eilės visose kategorijose e, mok, mažinami asignavimai mokėjimams, išskyrus pirmą A kategoriją. Tačiau svarbu taip pat pastebėti, kad e, kategorijos vienas apantį dėjimą absorbuos, paims, nusurps dideli infrastruktūros projektai ir Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė. Da, išskyrus tris svarbiausius infrastruktūros projektus ir e, Europos infrastruktūros sujungimo priemonė, e, lyginant su ankstesiais metais, mažėja daugiau negu 1 milijardų eurų. Galėčiau sureaguoti tai, ką sakė per ankstesnę diskusiją kolegos dėl to, kad labai svarbu plėtoti inovacijas. Pasakysiu, kad šis kit, biudžetas kitiems metams skirtas neatspindi mūsų pažadų Komisija yra akcentavusi jaunimo nedarbo problemas, priemonės, iš ankstinį lėšų skirimą per pirmus dviejus metus, taip pat geresnės finansavimo galimybės MVI per kosmę programą, taip pat e, siūloma iš anksto skirti lėšas ankstyvojo laikotarpiu. tarpiu E, biudžetas yra gana sudėtingas, kadangi ne visos e, subkategorijos netitinka ankstesnių metų e, dalinių kategorijų, atsirado ir naujų ir ne visos detalės yra išaiškintos dėl tų naujų e, eilučių, reikia kai ką patikslinti. Ir manau, kad komisija turėtų uh, kaip galima greičiau pateikti išsamesnį pasiūlymą dėl tų eilučių. Neįmanoma dabar pasakyti, galvojant, žiūrint į skaičius turimus, kiek E, lėšų program, iš programos Horizontas 2020 e, bus skirtas e, technologinės plėtros iniciatyvams, TDI, kitiems metams. Mokėjimai per pastarusius dviejus metus E, nepasiekė pas, pageidaujamo lygio asignavimuose mokėjimams ir dėl to kilo problema dėl sveiko ES biudžeto valdymo. Mes e, tikimės, kad vis tik tai šiais metais bus visos sumos šių metų biudžete numatytos, o 14 metų mokėjimo lygis grįžo prie 12 metų lygio ir gali būti, kad nepatenkinsime visų poreikių. Mano pasiūlymas ar pasiūlymai e, yra susijęs su keletu dalykų. Pirmiausia, jeigu taryba pateiktų pasiūlymus dėl dar didesnio mažinimo, kol kas to nežinoma, nes koreperas spręs rašytinė procedūra Liepos 18 dėl to, e, dėl tarybos varianto Ekofinas balsuos 25 Liepos, tačiau jeigu taryba dar siūlys mažinti finansavimą, aš siūlyčiau atkurti bent jau komisijos pasiūlymą e, asignavimams e, kategorijos e, pirmas A eilutėse, kurios yra susijusios su mūsų įsipareigojimais. Mūsų komiteto siūlo taip pat padidinti iš ankstinę e, lėšą skiriamas horizontų 2020. Yra numatyta e, tam tikras lėšas skirti iš anksto, bet nepakanka to, kad sumažėtų atotrukis tarp ankstesnių e, skaičių ir numatytų kitų metų išlaidų. Mes turėtume e, tas, e, tą. Ta, atotokį sumažinti tą patį galiu pasakyti apie kosmę programą. 21 procentų sumažėja ir dabar siūloma iš anksto skirti lėšas, kad tas e, trūkumas sumažėtų daugiau negu pusė iki minus 10 procentų, minus 10 procentų ir tiksliau iki minus 10 procentų, tačiau aš nežinau, ar to pakaks, de, skiriant iš anksto lėšas priemonė mažoms e, vidinėms įmonėms 2,7 milijardo septyniems metams e, turėtų gauti aiškę biudžeto eilutę, e, kuri apibrėžtų šią priemonę. E, E, išmanioji energetika Europai. Mes iš patirties žinome, kad ši programa buvo labai e, pozityvi ir reikėtų e, jai taip pat skirti nepriklausomą, aiškiai apibrieštą biudžeto eilutę. Dėl bandomųjų projektų ir parengiamųjų veiksmų kai kurie kolegos pateikė pasiūlymų, uh, E, iš jų iš viso yra septyni, dėja komisija negalėjo kol kas e, pateikti šių pasiūlymų įvertinimo. Rytoj turėtų vertinimas mūsų pasiekti. Tai yra praktika, kai komisija atlieka mūsų pasiūlymų vertinimus. Dabar kol kas negaliu nieko pasiūlyti dėl tų kolegų e, komitetas e, vėliau galės apsvarsyti tuos pasiūlymus. Dėkuoju, ponas Riubik. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju, ponui Bitikofer. Tai yra sudėtinga programa, 2007 metų 13 programą turime daugiametę, kita 14-20 skirta. 3,05 procento mažinimas Europos biudžetui iki 20 metų reiškia didelius sumažinimus ir mūsų šalyse mm, tendencijos nėra visai tokios pat ir kyla klausimas, kodėl. Pasiūlymas, kuris mums pateiktas, yra toks, į kurį turime žiūrėti labai kritiškai dėl horizonto 2020, dėl visų elementų, kurie papildo šią programą ir atsiranda papildomų išlaidų. Ir tai nėra tikras padidinimas. Taip pat programa MVI skirta, buvo minėta 3 milijardai skirti buvo praeitįje, bet dabar kalbama apie tik, tik apie 2 milijardus, taigi irgi matome sumažinimą finansavimo. Tačiau mes pastebėjome tam tikrų pozityvių elementų, tai yra iš ankstinių lėšų skirimo klausimas Erasmus programai MVI Horizonto 2020 e, kai kur nelabai didelės tos sumos, kurios buvo skirtos ankstyvai laikotarpiu, vos pastebimos biudžete. Uh, rizikos strategija, taip pat energetika e, išimama iš MVI horizonto programų, Europos investicijų banko ir investicijų fondo svarba, minimas papildomi 10 milijardų eurų ir papildomas dar vienas e, vienas milijardas. Ir reikia e, galvoti, ar tai turės pakankamą svertinį efektą. Galime kalbėti apie 100 milijardų eurų, jeigu e, norime e, pasitelkti multiplikatoriaus koficijantą, multiplikacinį efektą vienas e, santykis su penkiais ar vienas su dešimt. E, kūriamos naujos darbo vietos 10 tūkstančių eurų garantijoms ir mes turime e, pastebėti, kad įrodyta jau, e, jog kūriamos darbo vietos kai kuriuose srityse. Dar vienas klausimas e, - finansai, garantijos, obligacijų garantijos, reikia įvesti tas priemonės. MVI neturi pakankamai akcinio kapitalo, kad galėtų tam tikrą veiklą vykdyti. Dėl MVI programos, manau, mums svarbu galvoti apie mintis, kurias galėtume pritaikyti. Aišku, pranešėjas pasirinks, bet norėčiau paraginti jūs, kad tos, primintume, jog tos sumos, kurios dabar pažymėtos, yra nepakankamos. Turime kalbėti apie garantijas, kurių reikės, kad galėtume mes užsitikrinti realią veiklą, pavyzdžiui, kreditų teikimą MVI. Vorsitzende, vielen Dank, dass wir ganz kurz ähm, darüber sprechen können. Ich nehme das auch. Äh Dėkuoju, pirmininkė. Džiuguosi, kad kalbame šią temą. Ypač programos Horizon 2020 kontekste. Dabar konkretus skaičiai. Komisija pateikė pasiūlymą 20 procentų iš septintosios pagrindų programos. Čia turbūt kažkokia klaida. Manau, kad skaičiai turėtų būti kitokie. Jeigu pažiūrėsime į praeitą programavimo laikotarpį 59 milijonai, 77,7 milijardo 2013 metai 77,8 10 procentų skirta tam, skaitų absoliučiai akivaizdus. Dėkoju pranešėjui, kuris juos atkreipė dėmenėsi ir ką tai reiškia. 2014 metais mes e, turime mažesnius skaičius, mažesnį finansavimą 2013 metais ir pirmą kartą taip nutinka. Girdime daug gražių kalbų, Mm, skatinimo naudotis naujausiamis technologijomis. Turime programą Horizon 2020. Ir dabar turime žvelgti į faktus. Horizon 2020 nėra tame lankstumo mechanizme. Ir iš ties dabar krizės metu yra visiška beprotybė mažinti investicijas į inovacijas. Turime atsižvelgti į ekonominę situaciją ir pagalvoti, kokį mes pavyzdį rodome, kokią žinutę siunčiame kitom pramonės sritim, pramonės įmonėm ir e, Azijai, pavyzdžiui, partneriams ten. Finansinė priemonė 4 milijardų, 4 milijardai, kuriuos paimsime iš Horizon. Kalbėdami apie Horizon programą, daug diskusijų dalyvavome. Ir iš ties tai tampa kažkokia karikatūra to sprendimo, kurį priėmė valstybių narių vadovai. Reikėtų ieškoti bendro vardiklio ir siekti, kad pinigai grįžtų Horizon programai. Žinoma, reikės išvelgti į daugiametę finansinę programą arba mes paimame tuos pinigus ir panaudojame programai ir laukiame e, grįžtamojo atsako. Dėkuoju žodis kolegai Butikofer pranešėjai. Dėkuoju visiems pasisakiusiems. Parlamento dauguma pritarė tokiam biudžetui ir nors labai sunku, mes turėsime su tuo sutikti. Iš ties, jei palyginsime septintosios pagrindų programos finansavimą Anksčiau turėjome 10 milijardų, dabar 8,8 milijardo. Iš ties finansinė padėtis sunkesnė ir taikant lankstumo mechanizmą galima šiek tiek šią padėtį pagerinti, tačiau Tokios status quo, kurio turėjome, nepasieksime bet kokiu atveju. Suprantu kolegų susirūpinimą ir labai daug esame apie tai kalbėję. Dabar reikia pabandyti vien, ne tik skūstis, bet pabandyti siekti tų politinių žingsnių įgyvendinimo. E, džiaugiuosi ir dėkuoju visiems tiems, kurie palaiko mano pranešimą. Ačiū, sako pirmininkė, tik noriu priminti, kad pakeitimus pranešimui galite teikti iki rūpiučio 20 dienos. Dabar kitas darbo klausimas. Odi pranešimas. Manau, kad reikės perkelti šio klausimo svarstymą popietį. Iš pradžių uh, išklausysime ministro, o po to svarstysime pranešimus. Pana Sadį, ačiū, ponė pirmininkė, mes dabar pasikeisime nuomonėmis apie uh, apie klausimą dėl gynybinės politi, pramonės e, ir technologinės bazės. Tai yra tokia ypatinga šiek tiek tema. Tai yra pranešimas, kuris pagal 50 straipsnį yra rengiamas kartu su gynybos komitetu. Ir tikslas yra pateikti Europos parlamento nuomonę dar prieš tarybos posėdį. Ponas Van Rompojus, tarybos pirmininkas, nusprendė sušaukti susitikimą gruodžio mėnesį ir ten aptarti Europos gynybos politikos klausimus. Tai yra ypatingas pranešimas, nėra savo iniciatyva rengiamas pranešimas. Tiesiog kalba eina apie teisėkuros, ne, ne apie teisėkuros pasiūlymą, tiesiog tai yra pranešimas, kur mes bandome įvardinti parlamento politinės idėjas skirtas valstybių vyriausybių vadovams, kurie yra atsakingi už savo valstybių valdymus, valdymą. Turime IMKO komiteto nuomonę. E, laiko turime labai nedaug, kadangi pasikeitus nuomonėmis šiandieną mes e, kartu su politinių frakcijų šešėliniais pranešėjais derinsime veiksmus ir aš e, pranešimo projektą vertimui pateiksiu, kuo galima greičiau, kad rugsėjo mėnesį gautumėme visus vertimo variantus ir tada galėtumėme spalio mėnesį balsuoti komitete ir lapkričio mėnesį plenarinėme posėdėje. Mūsų išorės politikos generalinis direktoratas palikos, atliko labai gerą studiją dėl gynybos politikos teisinės bazės Europos Sąjungoje ir Europos komisija maždaug 26 Liepos dieną paskelbs e, savo komunikatą dėl šio sektoriaus. Europos gynybos pramonės rinka ir pasaulinė tokia rinka sudaro 35 milijardus eurų. Amerikos pramonė dvigubai yra didesnė. Pas mūsų rinka sudaro 20 procentų, kalbant apie visą pasaulio rinką. Uh, Dabar kalbant apie paklausą, ar ji yra pakankama tam, kad būtų kuriama bazinė gynybos pramonė Europoje ir ar mes galime konkuruoti šioje pramonės srityje, įtraukti įvairias inovacijas, inovacijų pajėgumus, ar yra tos paklausos ir ar mes esame, ar mes esame suinteresuoti nepriklausomą instituciją Europoje, kuri galėtų prižiūrėti šios rinkos funkcionavimą. Mes domėjomės įvairių veikėjų, tarp, tarptautinių veikėjų ir klausėme jų, ar ir toliau reiktų plėtoti gynybos sistemą, kuri yra prieinama tik tai pramoninėms, toms pramoninėms grupėms, kurios turi pajėgumų galimybės imtis rizikos ir atlikti sudėtingas tokias operacijas. Tai yra inžinerijos ir techniniai įgūdžiai taip pat finansiniai, komerciniai e, pajėgumai, kurie yra tam pritaikyti ir taip pat tarptautinės rinkos praktika. Kol kas e, tik kelios grupės ES gali tą daryti – ADS, TS, BSO System, Finmechanika, kurios naudojasi taip pat ir subrangovais, smulkiom vidinėm įmonėm iš aviacijos, elektronikos ir kitų pramonės sektorių. Puikiai matome, kad šiandieną, ir tai bus mano paskutinė mintis, ponė pirmininkė, mes įsigaliojus Lisabono sutarčiai turime tokio karinio solidarumo visose šalyse ginant Europos teritoriją. Tai yra karinis solidarumas, kuris yra panašus į penktojo straipsnio nuostatą, turiuomenyje Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos sutartį ir kas kart, jeigu tik atsiras tokia situacija, kad yra kokia tai okupacijos grėsmė, tuomet e, mes kartu siektumėme tų gynybos tikslų. Na ir kalbant apie tai, kad šiandienės pasaulis yra labai sudėtingas, reikia išsiaiškinti, kaip mes galėtumėme tuos veiksmus organizuoti ir kaip ta gynybos bazė galėtų būti įgyvendinama, rengiama tam, kad mes pasaulyje galėtumėme taikyti pačias geriausias mokslinės technologijas saugumo labui ir taip pat įvairias priemonės, kurios yra naudojamos ir civilinėje pramonėje. Aišku, kila ir finansavimo klausimas. Žinome puikiai, kad pagal tą politinį susitarimą, sudėtingą politinį susitarimą dėl daugiametės finansinės programos, niekas kol kas nepajudėjo į priekį ir 2017 16 metais turėtų būti numatytas peržiūros straipsnis. Peržiūros straipsnis. Taigi, Panašu, kad šis klausimas bus aptariamas ir 14 metais, prieš rinkimus, 14 metais bus naujas, nauja komisija, naujas parlamentas, naujas tarybos pirmininkas, galbūt Junktinė karalystė jau bus išstojusi iš Europos Sąjungos. Taigi čia yra daug įvairių galimų naujų politinių elementų, dėl kurių reiks grįžti vėl prie tos temos ir atsiž, reiks atsižvelgti ir į tuos dokumentus, kuriuos dabar mes rengėme, bandant išsiaiškinti, ar uh, ta mintis kurti pramoninę gynybos bazę yra atitinka realijas ir ar tam pritarė dauguma. Turime Europinę gynybos agentūrą, kuri vaidina papildomą vaidmenį, nacionaliniai biudžetai yra apkarpyti, taigi kyla klausimų dėl galimybės mutualizuoti lėšas tam, kad mes, europiečiai, galėtumėme geriausiai mokslinė, technologinė prasme išsilaikyti šioje, šiame pramonės sektorėje. Taigi dėkoju, ponė pirmininkė, aš mielai išklausyčiau įvairių kitų politinių frakcijų nuomonės dėl šio dokumento. Na, vienas karinis aspektas, gynybinis saugumo aspektas e, yra svarstomas gynybos komitete, na, o mūsų komitetui svarbiausias yra mokslinių tyrimų technologijų aspektas. Taip pat, aišku, ir pramoniniai aspektai čia yra labai svarbus ir šiek tiek energetikos sektorius yra paliečiamas taip pat. Dėkoju. Kaip praigo. Dėkoju. Dabar žodis kolegai Džerek. Dėkoju, pirmininkė. Aš manau, kad labai aiškiai reikėtų apsibriežti, koks yra pagrindinis mūsų tikslas. Galbūt įmanoma kalbėti apie bendrą gynybos pramonės sistemą, tačiau mes kol kas nuo šio tikslo esame labai toli. Nacionalinės gynybos sistemos yra reglamentuojamos nacionalinių teisės aktų. Taigi labai sunku kalbėti apie bendrą sistemą, kai visų šalių gynybos sistemos yra atskiros. Kita problema. Mūsų gynybos pramonė, kuri yra tarsi padalinusi į dvi dalis. Turime Varšuvos paktą vienoje pusėje ir visiškai kitokią dabartinę padėtį kitoje. Iš ties turime daug skirtingų standartų ir technologijų taikomų. Ypač, kai kalbame apie standartus, būtina bendradarbiauti. Manau, kad reikėtų bandyti suvienodinti šiek tiek įstatymus galiojančius valstybėse narėse. Ypač, kai kalbame apie amunicijos tiekimą. Reikėtų laikytis vienodų standartų. Žinoma, skirtumai visada tam tikrai liks, bet labai naudinga būtų ieškoti bendrų sinergijos taškų, tai yra bendrų sąlyčio taškų. Ir netgi tie 20 procentų iš 350 milijardų yra gera pradžia. Panaudokime juos aviacijos, gynybos srityje, perkant tankus ar mm, kitas šarvuotas priemonės. Kodėlgi ne? reikėtų detaliau apie tai pasitarti ir jei neklystu, rytoj kolega Ordė organizuos šešėlinių pranešėjų susitikimą, kur apie tai bus galima e, plačiau pakalbėti. Dėkuoju žodis kolegai Kopfer. Būti Kopfer. Dėkuoju pirmininkė reikės atsižvelgti į kolegos galę rengiamą pranešimą AFET komitete. Ir reikės galbūt palaukti, pažiūrėti, kokia kryptimi bus rengiamas jo pranešimas. Rytoj kaip tik organizuojamas šešėlinių pranešėjų susitikimas. Ir ten konkrečiau aptarsime konkretų e, pranešimų tekstą. Tikrai jau seniai kalbame šią temą. Jeigu atkreipsime dėmesį į NATO ir CSTP, operacijos Libijoje ir kitur dar kartelį parodė, kokie yra trikdžiai. Mano nuomonė, pagrindiniai sunkumai yra tai, kad valstybės narės yra orientuotos į nacionalinę gynybos politiką. Čia susidurėme su korupcija, ir ta nacionalinė perspektyva. Iš ties tos lėšos, kurios yra investuojamos į gynybos sektorių, gali būti panaudotos daug efektyviau. Tačiau dėje nematau galimybių situacijos pakeisti trumpuoju laikotarpiu. matome, kad iš 300 pasiūlymų tik 11 buvo atsižvelgta. Ir galbūt reikėtų griežtai pasakyti, kad reikia atsižvelgti į 346 straipsnį. Dažniausiai valstybės juo remiasi, kalbėdamos apie nacionalinį saugumą ir pramonės vaidmenį šioje srityje. Bet kokiu atveju reikėtų veiksmingai pasistengti naudoti išteklius skirtus gynybos pramoniai ir mažinti um, tą atotrukį, įgūdžio atotrukį, kurio, kuris yra labai ženklus. tema yra labai aktuali, tačiau jeigu turime atsižvelgti į e, dabartinius e, poreikius ir bendrą gynybos e, pramonę. Pon... Zašinovski, ačiū ponė pirmininkė. Norėčiau pridurti Keletą pastabų dėl to, ką sakė ponas Odi, aš pats anksčiau buvau pranešėjęs dėl gynybos politikos prieš dviejus metus tą dariau ir puikiai atsimenu, kokia yra sudėtinga yra gynybos pramonės sistema, tai yra atvira rinka, kaip sakė ir mano kolegos, tai yra labai specifinė rinka dėl tam tikrų nacionalinių procedūrų Ir taip pat metu tai yra didžiulė ekonominės rytis. Ir ieškant racionalaus sprendimo ir bandant išsiaiškinti, kaip būtų galima elgtis su ta gynybos pramonė, aš manau, kad tas darbas iš ties yra labai kompleksiškas ir sudėtingas ir aš tikiuosi, kad ir išsivaizduoju, kad valstybės narės laikysi skirtingų pozicijų šioje srityje. Esu įsitikinęs, kad Šios diskusijos yra labai svarbios. Na ir turime užduoti klausimą, kaip reaguoti, kaip elgti šioje srityje. Mokslas, moksliniai tyrimai čia, aišku, suvaidina labai svarbu vaidmenį, nes technologijų raida gynybos srityje yra milžiniška. Mokslas, technologijos gali tapti tuo jungiamuoju ryšiu šioje labai suskaldytoje gynybos pramonės rinkoje. Ir aš esu pasirengęs e, bendradarbiauti su ponu Odi, mes jau nekartą esame kalbėję šią temą. Turiu pasakyti, kad diskusijos yra išties gan sudėtingos, bet aš esu pasiruošęs maksimaliai prisidėti prie tų diskusijų e, su savo idėjomis ir pasiūlymais. Ačiū, ponas Eleris. Dėkoju. Yra daug įvairių minčių ir spekulacijų. Ir man įdomu, ką darys ponas Galeris. Bet galime pasižiūrėti ir, kas buvo padaryta jau anksčiau šioje srityje. Buvo ir kitų pranešimų dėl karinių ES pajėgumų, Ir aš buvau tuomet pranešėjas, rengiant pranešimą, kur buvo kalbama apie bendrą saugumo gynybos politiką. Ar ten buvo vienas skyrius, kur buvo kalbama apie pramonės politiką. Ir aš manau, kad tai, kas vienyje visas frakcijas, yra tai, kad visi bandome kalbėti apie europinę dimensiją. Norime vertinti visą Europą. Ir Europa, kažin ar galės išspręsti nacionalinės problemas, nes čia dažnai yra valstybių narių kompetencijos sritis, taigi turime išsiaiškinti, kaip būtų galima elgtis tokioje situacijoje. Na ir turime pirmiausia galtinai sukurti bendrąją rinką, reikalingą tą vieningą rinką šioje srityje. Ir dar vienas dalykas yra vertinti europinius pajėgumus, ne tik nacionalinius, nes e, mes Europos parlamente jau esame apie tai kalbėję, kur bandėme kalbėti apie bendrą saugumo gynybos politiką ir mes aiškiai nurodėme, kokių reikia mums pajėgumų, pavyzdžiui, ryšiai, ryšių integravimas ir panašiai. Tai yra visi tie klaustukai tiek operatyvinių lygmenių, tiek politinių lygmenių kuriuos reikia išspręsti ir taip pat reikia sukurti tą tikrą europinę vidaus rinką šioje srityje. Dabar pažvelgus į, į struktūrą, matome, kad vėlgi čia atsiveria galimybė užtikrinti testinumą ir pasinaudoti tuo, kas jau buvo padaryta ir nerizikuoti be reikalo. Nacionalinis finansavimas Čia matome tam tikrų problemų. Europoje bandoma surasti papildomų išteklių. Dažnai jų trūksta ir nepakanka. Apie tai matyt e, buvo kalbama ir aptariant kitus pranešimus. Ačiū, panas Audy. Monsieur Audy. Pour la commission avant. C'est la commission avant, s'il veut. Avevamo tentato di saltare la Commissione in realtà. Prego. Komisijos vis tik tai atstovams žodis. Ar kas nors nori pasakyti komisijos vardu? Gerai, trumpai. Labai trumpai norėčiau tik patvirtinti e, dėl būsimo komisijos komunikato. Mes jį rengėme. Viskas, kas buvo pasakyta, yra tiesa. Komunikatas bus patvirtintas Liepos 24 arba 25. Mes dirbame, dokumentas vėliau bus svarstomas e, Vilniuje e, neformaliame ministrų stikime Lietuvai pirmininkaujant. Taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į kitą pranešimą, kurį rengia išorės veiksmų tarnyba, tiksliau ataskaita. E, rugsėjo pradžioje ar spalio pradžioje ji atsiras, ten bus kalbama apie pajėgumus ir bendrąją užsienio e, saugumo ir gynybos politiką. Ir tada turėsime jau išbaigtą vaizdą, visus dokumentus ir galėsime gruodį per vadovų tarybą aptarti bendrai šios klausimus. Ačiū. Dėkuoju dabar kolego Dyk. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Šis pasikeitimas mm, nuomonėmis rodo koks sudėtingas yra klausimas. Ir e, tikiuosi, kad 21 amžiuje e, visi supranta, kokios svarbos šis klausimas yra mūsų amžiuje. Ir E, egzistuoja e, sistemos susijusios su gynybos pramonė, bet tai yra nacionalinės tvirtos sistemos ir kila klausimas, ar reikėtų labiau europinį požiūrį taikyti ar ne. Mes e, turime parengti apmąstymų dokumentą ir įvairios frakcijos pateikė savo uh, nuomonę. Šis klausimas bus e, svarstomas e, valstybių vyriausybių lygmenyje e, ir vėliau Europos parlamento rinkimų kampanijos metu galbūt jis bus e, keliamas arba atsispindės mūsų kampanijoje ir paskui Europos piliečiai balsuodami už mus e, darys pasirinkimą. E, gynyba, saugumos teritorijų vientisumas Europoje, Europos geografijoje 21 amžiuje yra labai svarbus dalykai. Ir turime taip pat galvoti apie pereinamąjį laikotarpį, kuriame dabar gyvename šis klausimas nebus išspręstas nei šiais, nei kitais metais. Tai yra labai ilgalaikių debatų reikalaujantis klausimas. Ir e, galbūt bus nuspręsta, ką daryti kartu su Junktinė karalystė, nes jos armija yra didžia, antra pagal didumą ir jeigu e, ji atsitrauks iš gynybos e, susitarimų numatytų pagal ES e, sutartis, tada turėsime galvoti, ką mes darysime. Taip pat 146 e, straipsnis e, mums yra svarbus, bet mes, taigi mes turime prisiminti, kad nesame federacija, esame nepriklausom valstybių sąjunga ir valstybės narės e, apsispręsti gali, ką nori daryti, pavyzdžiui, palikti Europos sąjungą, nacionalizuoti tokią ar kitą įmonę, gali, pavyzdžiui, valstybės dėl saugumo nacionalinių reikalavimų apsispręsti daryti vieną ar kitą dalyką. Mes e, galvojame apskritai apie gynybą, saugumą, ieškoti atsakymo klausimo, e, atsakymo klausimą, ar yra bendras kelias ir mes bandysime dirbti šią linkmę. Rytoj susitiks šešėliniai pranešėjai, aš siūlau susitikti, kas gali, kol kas dokumento nėra, mes E, bandysime pagilinti keitimąsi nuomonėmis. Aš esu e, išnagrinėjęs daugybę dokumentų, paskui surašysime bendrai, bandys, e, aš pateiksiu įvertimui. Ir kartu su draugu kolega Galeriu mes sieksime kompromiso tam signalui, kurį siūsime valstybių ir vyriausybių vadovams. Allora, grazie. Grazie al kolega Odi. Dėkuoju kolegai Odi. Norėčiau priminti, jog terminas pateikti pakeitimams yra rugsėjo antrą dieną. Ponas Eileris. Techninis pastebėjimas. Pasiūlymas, tiksliau. vertėjai turbūt jau šiek tiek nekantrauja baigti posėdį, taigi e, siūlyčiau diskusijas dėl horizonto 2020 surenkti rugsėjį. E, ne dabar, ne todėl, kad trys pranešėjai nenori kolegų informuoti apie mūsų darbus, tai sušaržuočiau, jeigu tai pasakyčiau, bet vargu ar pakaktų mums penkerių metų pristatyti daryboms, kurios tęsiasi beveik trejus metus. Kiti pranešėjai su manim sutinka, todėl siūlyčiau šį klausimą nagrinėti ne dabar, o rugsėjai nes atvirai per penkias minutės aš tikrai nesugebėsiu deramai informuoti kolegų. Tai nėra kažkoks mūsų atsisakymas pristatyti šį klausimą, bet paprasčiausiai nebeliko laiko. Pone Eleri, jūsų pasiūlymas atrodo labai protingas. Taigi atidėkime diskusijas iki rugsėjo tiesa, nebeturime laiko. Teresa, labai Ačiū, aš tikrai neprieštarauju kolegos Selerio pasiūlymui, bet kokiu atveju norėčiau priminti jums, kad galbūt galėtume šiandien trumpai briefingą tokį surenkti, nes e, e, rugsėjai mes ir diskutuosime ir balsuosime dėl šio klausimo. Dabar e, turime dvi galimybės, taigi bet kurią pasirinktume, man yra tas pats. Bet tada ne dabar. Jeigu rengėme trumpą briefingą, tai ne dabar. Aš su sekretorijatu pasitarsiu, pasižiūrėsime, kada mes galime e, surenkti tokį briefingą. Norėčiau e, taip pat pasitaisyti, padariau klaidą anksčiau. Rugsėjo antra nėra terminas pateikti pakeitimams. Mes rugsėjo antrą komitete diskutuosime dėl ODI pranešimo. Terminas e, pakeitimams kol kas dar nenustatytas. Mes pernelyg e, užskubėjome. Dar dėl koordinatorių posėdžios, posėdžio vakar informacijos. E, visi koordinatoriai sutarė dėl procedūros, dėl deleguotojų aktų komitete. Apsisprendėme kad kai septyni iš bent dviejų frakcijų pilnateisiai komiteto nariai išreiškė prieštaravimą, tai reiškia, kad deleguotojo akto klausimas gali būti įtrauktas į e, darbo tvarkę arba koordinatoriai, jeigu e, išreiškia tokį projektą ir tada mes komitete e, su balsavimu pradedame procedūrą, ką daryti dėl deleguotojų aktų. Kopija mūsų sprendimo yra išplatinta visiems kolegoms. E, E, kitas dalykas, Kopernikus programa pranešimą rengs socialistai, keturias nuomonės taip pat buvo paskirstytos ir klausimas žodžiu. Tai viskas, ką apie ką kalbėjome. E, norėčiau, jeigu nebeturite pastabų, e, tai tada padarome pertrauką iki trijų iki 3 valandų, iki 15, tada susitiksime su ministrais ir pas mus taip pat atvyks komisijos nariai Krios. Ačiū.